Good afternoon, dear colleagues. Labadiena, kolegos. Kadangi pirmininkas dar vis vyksta į posėdį, aš jį pakeisiu, pradėsiu posėdį, o pirmininkas, tikėkime, netrukus atvyks. Dabar paprašyčiau patvirtinti darbo tvarkę ir norėčiau pranešti apie keletą darbo tvarkės projekto pakeitimų. 18 darbo tvarkės punktas. Balsuosime dėl ponios Gons pranešimo rytoj nuo 10 val. 45 min. iki 12 val. 30. Ko koordinatorių posėdės rytoj Uždaras koordinatorių posėdis prasidės 12.30. Dėl 13 darbo tvarkės klausimo balsavimas dėl ponios Vikstrom pranešimo vyks e, po pietų nuo 16 val. 15 min. iki 17 val. ir darbo tvarkės 21 punktas yra perkeltas į kitą darbo tvarkės, į kitą posėdį. Taigi laikau darbo tvarkę patvirtintą ir labai greitai norėčiau dar pasakyti pasakyti dėl pranešėjų skirimo. Pone Gabriel iš EPP frakcijos yra paskirta pranešėja renkti du pranešimus dėl žaliojo kyšulio, dėl asmenų gyvenančių be leidimo arba su trumpalaikėmis vizomis. Taip pat e, ponė Somer, EPP e frakcija yra paskirta rengti pranešimą dėl pažangaus sienų valdymo paketo, ponė Dijas Demera dėl Europolo, ponė Matijų yra pranešė dėl pasiūlymo dėl tarybos ir Europos parlamento reglamento dėl CEPOL. Ponas Engel, Engel yra paskirtas pranešėjų dėl pasiūlymo keisti direktyvą 2008 pasvirasis brūkšnys 114 dėl svarbios infrastruktūros objektų. Pone Sargentinė yra paskirta praneš, renkti nuomonę dėl ITRE pranešimo dėl ES debesų kompiuterijos strategijos, o ponas De Jong yra paskirtas pranešėjų dėl pranešimo audiovizualinių priemonių įgyvendinimo. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vyks mūsų jungtinės posėdis su jūri komitetu, jis vyks kitame, e, kitoje salėje. Taip pat žmogaus teisų pakomitetis organizuoja e, posėdį lapkričio 29 dieną ir dalyvaus pagrindinių teisių agentūros direktorius, ponas Morten Kierum. Taigi, tiek pranešimų, o dabar pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas. Norėčiau pasveikinti komisijos narę Malstrom. Malonu, kad atvykote. Taigi šiandien galime aptarti prioritetinius vidaus reikalų klausimus. Iš karto nedelsdamas suteikiu Jums žodį kad užtektų laiko užduoti klausimus. Ačiū, gerbimoji pirmininkė, ponios ir ponai, malonu vėl dalyvauti jūsų posėdėje ir turėti galimybę su jumis aptarti kai kuriuos klausimus e, vidaus reikalų ir teisingumo klausimais ir po to išgirsti jūsų klausimus ir pastabas. Šiandien jau sueina beveik treji metai, kai buvo patvirtinta Stokholmo programa. Ji tai yra labai svarbi programa, buvo atlikta labai daug veiksmų, dėka jūsų pastangom, dėl jūsų pastangų ir dėl kitų pastangų buvo daug prisidėta, kuriant ES saugumo ir teisingumo erdvę. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie dar nepabaigti, bet jau bus netrukus pabaigti. Pirmiausia, prieglopščio paketas. Maničiau, kad mes galėsime pasiekti politinį tikslą ir bus patvirtintos visos teisinės priemonės, suprantama, bus reikalingas balsavimas, tačiau jau bus pasiektas politinis susitarimas. Ir mes, manyčiau, tai padarysime iki naujų jų metų. Ir ačiū Jums už visą atliktą darbą prie šio dokumento paketo. Ačiū Jūsų šešėliniams pranešėjams pranešėjams. Iš esmės esame susitarę dėl prieimimo sąlygų ir dėl Dublino. Dėl procedūrų direktyvos irgi daroma pažanga. Taip pat pažangaus yra pasiekta prie Eurodoc dokumento, jis bus aptartas šiandien arba rytoj. Svarbiausias tikslas yra Europoje sukurti tikrą prieglopščio sistemą ir tai yra labai svarbu ir valstybėms nariams, ir tiems, kuriems reikalinga tokia pro programa. Didžiuojamės tuo, kas jau pasiekta, kad jau turime bendrąją apsaugos erdvę kurioje veikia bendros taisyklės, bendri standartai ir pasiekta bendrų rezultatų. Tai bus istorinis pasiekimas, kuris įrodys, kad ES laikosi savo vertybių ir kad dirba ir solidarumo, ir atsakomybės rytise. Vyksta konstruktyvūs m, mm, diskusijos dėl Šengeno paketo tarp įvairių institucijų. E, taryba praėjusią vasarą aptarė šį klausimą. Ir mums labai svarbu išsiaiškinti tuos kontroversiškus klausimus, dėl kurių reikia visiems prieiti bendro susitarimo. Turime sukurti bendrą europinę sistemą, kad Europos Šengeno sistema veiktų tinkamai. Ir žinome, kad tai yra didelė vertybė, didelė vertybė mūsų piliečiams. Ir taip piliečiai gauna labai konkrečią naudą. Deja, mes negalėjome pritarti e, dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo, visiško prisijungimo prie Schengeno erdvės. Gal tai ir sudėtingas klausimas, buvo pasiūlytas dviejų etapų požiūris ir manyčiau, kad šiuo metu teisinis sprendimas turėtų būti labai svarbus. Dėl SIS norėčiau pasakyti. Tai, kad buvo pasiekta pažangos per paskutinius keliarius metus. Ir projektas jau vykdomas, vyksta kampanijos, taip pat e, turime tinkamų rezultatų dėl Malstrom. Deja, nepaisant beveik visų narių pasirengimo, mes negalime šios programos įgyvendinti laiku, tol, kol visos valstybės narės, ypač Suomija, parengs savo nacionalinės sistemas. E, mūsų tarnybos atstovai dalyvavo posėdžiuose Suomijoje ir aptarė, kaip būtų galima sumažinti tam tikrą riziką. Taigi šiek tiek vėluojama šiuo klausimu, bet mes pateiksime ir valstybėms narėms, ir parlamentui išsame ataskaitą prieš TVR tarybos posėdį, kuris vyks e, gruodžio 6 dieną. Mes stebime migracinius srautus, stebime Europos išorės sienas, sienų kirtimą jūrą. Šiemet migrantų yra mažiau nei praėjusiais metais, tačiau vis tiek matome, kad daug atvyksta į, į Maltą į, ir kitas valstybės ir, suprantama, imigrantai atvyksta nedideliais laivais ir tai yra problemiška situacija. Taigi tenka gelbėti žmonių gyvybės ir Graikijoje, ir kitur. Taip pat pateiktas pasiūlymas, kaip išspręsti šį klausimą geriau stebint nedidelius laivus, kad būtų galima išgelbėti daugiau žmonių gyvybių ir tikimasi priimti sprendimą tuo klausimu netrukus. Santykiai su kaimininėmis šalimis šiuo atžvilgiu yra labai svarbus kai dėl dėrybų, dėl mobilumo paketo su Maroku jau pasiekta pažanga. Spalio mėnesį buvo pirmas dėrybų randas, dabar vyks naujas dėrybų randas, netrukus po kelių savaičių. Jis vyks Tunise, taigi netrukus bus pasiekta reikšmingų rezultatų. Taip pat rengėmės pradėti dialogą su Jordanija ir tai vyks gruodžio 12 dieną ir esame pasirengę e, kalbėti su e, Libija ir kitomis šalimis. Dėl pietryčių mes pradėjome redmisijos, darbą redmisijos klausimais. E, komisija pateiks kelio gairės dėl susitarimo pasirašymo. Taigi mes pristatysime tas kelio gairės ir tuo pačiu metu vyks pasirašymas. Mes intensyviai dirbame ir su valstybėmis narėmis ir tikimės, kad kelio gairės bus parengtos netrukus ir kad dialogas liberalizacijos klausimų prasidės netrukus. Taip pat yra visas iniciatyvų sąrašas dėl Turkijos, dėl bendradarbiavimo TVR klausimais. Dabar norėčiau grįžti prie vizų liberalizavimo dialogo dėl Moldovos. Pirmasis etapas jau pabaigtas ir Moldova dabar pradeda dirbti pagal antrojo etapo režimą. Dėl Ukrainos ten nėra tam tikrų trūkumų, dėl diskriminacijos ir nebuvo išpildytos sąlygos dėl duomenų apsaugos, dėl biometrijos reikalavimų su Gruzija. Birželio mėnesį pradėjome dialogą ir Naujoji vyriausybė vis dar tvirtina, kad tai bus prioritetas. Komisija baigė renkti vizų liberalizavimo planą ir tikimės, kad netrukus su taryba galėsime aptarti tai su Rusija gruodžio mėnesį buvo aptarti šie klausimai, Rusija turėjo imtis tam tikrų veiksmų, bet mums reikia matyti pažangą dėl esminių klausimų. Kai dėl vizų liberalizavimo e, pasiekta susitarimo dėl naujos e, priemonės dėl vizų neišdavimo ir mums taip pat reikia pasiekti pusiausvyrą, kad visos institucijos parengtų geresnį abipusiškumo mechanizmą. Visos šios priemonės yra labai svarbios, Labai svarbu, kad vizų režimo nebūtų piknaudžiaujama ir kad trečiųjų šalių partneriai atitinkamai laikytųsi reikalavimų. Prieš tris savaitės e, vicepirmininkui Tajaniui pateikiau strateginį komunikatą dėl to, kaip vizų politika prisideda prie augimo. 2011-aisiais sukurta 19 milijonų naujų darbų vietų, e, plėtojamas turizmas, taigi taip mes galime prisidėti prie ekonomikos augimo, padėti žmonėms keliauti. Daug žmonių nesirenka Europos dėl to, kad labai sudėtinga gauti vizą. Taigi mums reikia dirbti tuo klausimu, peržiūrėti taisyklės ir išsiaiškinti, kaip būtų galima jas supaprastinti. Mes Taip pat panaikinome reikalavimą gauti vizą trečių šalių piliečiams, kurie e, nekelia grėsmės ir panaikinome vizą 16 mažų salų Karibų ir Ramiojo, e, esančių Karibuose ir Ramiojo vandenin, Ramiame vandeninė. Tai irgi prisidės prie mūsų ekonomikos augimo ir vidaus politika taip pat gali prisidėti prie ekonomikos augimo parengta direktyva dėl darbuotojų perkelimo įmonių viduje. Tikimės, kad tai padės spręsti užimtumo klausimus ir tai bus išvengta išnaudojimo darbo vietoje. Puiku, kad jau yra pasiekta pažangos, taip pat yra pažangos e, dėl trišalių dėrybų dėl ICT ir taip pat yra dirbama prie dokumento dėl sezoninių darbuotojų. Mes taip pat norėtume pritraukti daugiau mokslininkų, studentų ir tam yra parengta atitinkama direktyva. Remti ekonomiką reiškia saugoti ją nuo E, nusikaltimų parengtas dokumentas ir tuo klausimu. Ir tai bus irgi atkreips žiniasklaidos dėmesį kad, į tai, kad dedamos pastangos siekiant kovoti su korupcija. O kaip žinome, nei viena ES valstybė nėra be korupcijos. Kovojant su nusikaltimais su nusi, kova su nusikaltimais yra labai svarbi, nes taip mes apsaugome ne tik valstybę, bet ir piliečius. Paskutinius metus dėjome daug pastangų kovodami su priekyba žmonėmis. Tai yra baisus ir paplitęs nusikaltimas. Priekybos direktyva dėl priekybo, kovos su priekyba žmonėmis jau įgyvendinama vis daugiau šalių ir bus visiškai perkelta į valstybių narių teisės aktus iki kitų metų balandžio mėnesio. Ir parlamentas, ir valstybės narys, ir suinteresuotieji asmenys e, pritarė šios direktyvos įgyvendinimui. Europolė kitais metais e, bus labiau kovojama su nusikaltimais internetinėje erdvėje. Deja, iki vasaros vargu ar pasieks tinkamo kompromiso. Mes baigėme renkti strategiją dėl nusikaltimų internetinėje erdvėje. Kita trečiadienį e, mes parengsime dokumentą dėl uh, naudojimus vaikais internete. Ir komisija ir parlamento nariai dalyvaus šiame darbe. 46 šalis jau pasirašė prie šios pasaulinės iniciatyvos. Mes taip pat siekiame pažangos, esame padarę pažangos dėl konfiskavimo direktyvos, dėl direktyvos dėl pajamų gautų už nusikaltimų konfiskavimo ir komitetas bus informuojamas apie tolesnius žingsnius dėl kovos su terorizmu. Praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje buvo patvirtintas dokumentas dėl kovos su sprokstamųjų medžiagų pirmtakais ir kitą savaitę mes stengsimės patobulinti uh, dokumentus dėl ginklų. Taip pat rengėme dokumentų paketą dėl sprokstamųjų cheminių biologinių medžiagų, kad valstybės narės ES dėtų daugiau pastangų tuo klausimu. Taip pat, kaip žinome, sparčiau dirbama siekdami kovoti su smurtu su radikalizavimu. Dabar jau yra sukurtos devynios darbo grupės, vyks aukšto lygio simpozijumas, jis bus surinktas sausio mėnesį ir jame dalyvaus atstovai, aukšto lygio atstovai, taip pat atstovai iš ministerijų. Taip pat mes dirbame su Kanada, tuo klausimu irgi pasiekta pažangos dėl keleivių duomenų Tikiuosi, kad bus pasiekta pažangos dėl kitos direktyvos ir ES PNR direktyvos. Toliau dėl duomenų perdavimo ir dėl Junktinių Amerikos valstijų saugių skrydžių programos. Aš parašiau to klausimų laišką, bet norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasakyti, kad tai, ne, nėra, tai nė, nėra įtraukta į ES ir Amerikos PNR dokumentą. Tai yra kitas klausimas, Mes taip pat suprantame, kad šis klausimas yra labai svarbus, jį iš esmės analizuojame reikia tuo klausimu atlikti dar daugiau, nes vis daugiau trečiųjų šalių naudoja keleivių duomenys, 32 šalys juos renkia ir dar 25 šalys planuoja tokius duomenys rinktis. Ir pagal APR, API direktyvą daug šalių renka tokius duomenys ir mums reikia užtikrinti, kad tai atitinka tarptautinius įstatymus ir visi šie klausimai pasirodė labai sudėtingi. Aš pritariu tiems dalykams, kurie kelia susirūpinimą jums ir įvairioms komisijos tarnyboms. Mes e, analizuosime šios klausimus su komisijos tarnybomis ir informuosiu jūs apie pasiektą pažangą. Ir galiausiai, gerbiamasis pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad yra pasiūlymai dėl naujo Europol ir CEPOL statuso. Kaip žinote, planuojama sumažinti darbuotojų skaičių bent 5 procentais pagal naują e, finans, finansavimo direktyvą. Ir ponas Prybė prieš keletą dienų teigė, kad planuojama sujungti Europolą su Cepolu. Tokiu būdu būtų galima sutaupyti išlaidų ir tai būtų galima uh, užtikrinti veiksmingą darbo, darbuotojų mokymą. Nes mes norime įgyvendinti labai ambicingą mokymo planą skirtą Europos policija. Tik norėjau pasakyti, kad tie klausimai yra aptariami. Pagal MFF pasiūlymą mes planuojame uh, skirti atitinkamai lėšų išoriniai programai. Tuo klausimu yra pasiekta pažangos ir čia ir taryboje. Suprantama, pažanga priklauso nuo bendro patvirtinto biudžeto, šis, dėl kurio dėja šį savaitgalį nebuvo susitarta. Tikimės, kad biudžeto klausimas bus greitai išspręstas ir tada galėsime laiku e, aptarti šios klausimus su valstybėmis narėmis. Na, o dabar, pirmininkė, tikiuosi, kad paminėjau gal ir ne visus, tačiau daug svarbių klausimų ir esu pasiruošusi atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Thank you, Commissioner Musselman. Good afternoon, everybody. I take the chance just to... Dėkoju komisijos nariai Malstrom. Turiu pasakyti, kad nuo oro uosto iki Europos parlamento man teko apie valandą laiko užtrukti, nes atrodo vyksta demonstracija. Ūkininkai su traktoriais protestuoja prieš e, bendrosios žemės ūkio politikos būsimą perspektyvą ir todėl atvykau tik tai per paskutinės jūsų pasisakymo minutės. Dėkoju Jums už e, pasisakymą, e, kuriame Jūs e, išdėstėte, kas yra nuveikta įgyvendant mūsų patvirtintą Stokholmo programą. Ir e, dabar artėjant 2009-2014 metų kadencijos vidurio datai e, Stokholmo programos peržiūra yra labai svarbi. E, mes esame apsisprendę dėl savos iniciatyvos pranešimų Ir e, aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie tai, koks darbas mūsų laukia ateityje. Pereitą savaitę Strasbūrė prieš vieną iš plenarnių posėdžių buvome susitikę su lybė komiteto šešėliniais pranešėjais ir koordinatoriais pasikeisti nuomonėmis ir užtikrinti, kad e, ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai sutartai dirbtų e, įvertindami šią vidutinio laikotarpio ataskaitą. Bet reikia mums prisiminti, kad Lisabonas sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. artėja trijų metų sukaktis jos įsigaliojimo Ir tai yra mums proga pasižiūrėti, kokios pažangos pasiekta. Žinoma, kad e, yra pasiekta pažangos, pripažįstame komisijos pastangas, ypatingai prieglopščio srityje. Tikimės, kad neužilgo galėsime šį darbą užbaigti bet taip pat žinome, kad dar daug ką reiks nuveikti kitose srityse ir kad darbas, vertinimas ten nėra toks pat teigiamas. Žinome, kad yra pateikta pasiūlymų dėl Europolų. E, Europos parlamentas e, savo rezoliucijoje prašė tokių pasiūlymų iki 2010 metų rugsėjo, taigi labai smarkiai atsiliekame nuo užprogramuoto darbo, šis reikalas vis atidėliojimas. Tai yra tik tai smulkmena, bet ji reiškia, kad e, praėjus trims metams nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo Europolas vis dar veikia taip pat kaip iki sutarties įsigaliojimo. Ir jeigu greitai nepamatysime pasiūlymo, tai labai mažai šansų, kad tą reikalą tinkamai išspręsime atsižvelgiant į tai, kad 2014 bus paskutinieji šios kadencijos darbo metai. Europos parlamente 2014-aisiais jau susitelksime ties ateinančiais Europos parlamento rinkimais ir Žinoma, politinė konkurencija darys atitinkamą poveikį, vadinasi, turime suvokti, kad negalime prarasti nei minutės, nei sekundės, darydami tuos darbus, kurie mūsų laukia. E, mes norėtume Home generalinio direktorato tikslesnio darbo grafiko ir planavimo. Taip pat e, daug daugiau dėmesio reikia sutelkti įgyvendinimo dalykams. Stokholmo programoje sakoma, kad daugiau reikėtų skirti dėmesio egzistuojančių teisės aktų įgyvendinimui, kad piliečiai galėtų pajusti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės privalumus ir kad atitinkamos nuostatos būtų tinkamai įgyvendinamos valstybėse narėse. Mes e, svarstome vadinamąjį Šengeno paketą iš valstybių narių, girdime, kad viskas daugiau ar mažiau gerai, kadangi komisija nepradėjo nesilaikymo procedūros prieš mus, tačiau pažvelgia atidžiau, matome, kad tas Šengeno paketas e, vargu ar yra tinkamai įgyvendinamas tai, kad nepradėta nesilaikoma procedūra, ko gero, nėra pakankamas rodiklis. Na ir e, galiausiai noriu paminėti kaip svarbu, kad Europos parlamentas bendradarbiautų su nacionaliniais parlamentais ir kad Europos parlamentas būtų pilnai įtrauktas į e, strategijų ir programų planavimą. To reikalauja Lisabonos sutartis. Strateginiai sprendimai siekiant jų legitimumo turi būti priimami įtraukiant Europos parlamentą. Tai reikalauja viešų diskusijų ir viešosios nuomonės įtraukimo formuojant e, svarbiausius politikos elementus. E, Europos parlamentas e, iki kitų metų pavasario ketina surenkti sustikimą su nacionaliniais parlamentais ir aptarti Stokholmo programos įgyvendinimą. Tiesą sakant, tai remiasi į labai aiškę Lisabono sutarties nuostatą, bet turime neužmiršti, kad 36-ame protokole Lisabonos sutartis numato penkių metų terminą kad e, galima būtų pertvarkyti trečiojo ramščio teisyną pagal Lisabono sutarties nuostatas. Tad e, mes e, turime imtis veiksmų, siekdami šito tikslo ir galiu Jūs užtikrinti, kad esame visiškai pasiruošę bendradarbiauti šią prasme su Europos komisija. Uh. E, o dabar grįžtant prie mūsų rengiamo pranešimo ir e, prisimenant e, jame keliamus tikslus, aš norėčiau iš karto steigti žodį mūsų komiteto nariams ir pirmiausia pranešėjai, ponai Koelio. Dėkuoju, pirmininkė, noriu padėkoti Cecilijai Malstrom už komisijos pateiktą informaciją ir mums atsiųstus dokumentus. E, mūsų kolega norėtų paklausti komisijos, kada komisija ketina parlamentui atsiųsti savo planus dėl Europol pertvarkos. E, Cecilija Malstrom užsiminė apie SIS sistemą, e, mes apie tai kalbėjome jau Strasbūre. Turime štai kokią pastabą Mes tikimės, kad tie papildomi darbai dramatiškai nepaveiks numatyto darbų grafiko. Galbūt tas užtrukimas neturėtų trukti ilgiau kaip tris mėnesius. Tačiau aš esu girdėjęs, kad yra konkrečių problemų susijusių su konkrečiomis šalimis. Esu girdėjęs apie Švediją, apie Norvegiją. Žinau, kad ji nėra sąjungos narė, bet yra partnerė Šengeno sistemoje ir taip pat apie Suomiją. Taigi yra šalys, šiaurės šalys, kurios turi problemų su savo duomenų bazėmis ir aš tikrai tikiuosi, kad naujų problemų tuose šalise neatsiras ir norėčiau paprašyti, kad Cecilija Marstrom pateiktų mums informacijos, daugiau informacijos apie tai. Aš žinau, kad e, antroje pokalbio dalyje apie Šengeno valdyseną komisarė nedalyvaus, bet aš vis tiek noriu paklausti apie valdyseną. Per paskutinį trialogą mes suvokėme, kad Europos taryba nenori priimti sprendimą dėl sienų kontrolės. Mes žinome, kad kai kyla rimtų problemų, tai taryba norėtų spręsti tą problemą visą apskritai, bet paaiškėja dabar, kad taryba nenori jokio sprendimo nei iš komisijos pusės, nei iš tarybos pusės, nes valstybės narės atrodo nenorėtų sprendimų prie savo sienų. Tad kiekviena valstybė narė e, norėtų spręsti pati. Tad klausimas komisijai būtų, jeigu taryba nenori pateikti, užtikrinant Šengeno e, erdvės saugumą, tai ar yra kokia nors priežastis ir toliau tęsti dėrybas e, tam tik tai, kad išlaikytume jau dabar egzistuojančias taisyklės. Dėkoju, ponė Zipel nenorėjo paklausti, bet ponas Elzijų norėtų užduoti klausimą. Dėkoju, ponė komisijos narę, ponė pirmininkė. Ačiū Jums už e, pasisakymą ir e, už tai, kad atvykote šiandien pas mus. Deja, nedalyvavote paskutiniojoje plenarnėje sesijoje Strasbūre, o mums tada e, būtų buvę pravartu išgirsti informaciją apie 62. E, Finlanda. Bet aš labai norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie, apie misiją, kuri vyko Suomijoje. Ar Suomija, dėl Suomijos bus kažkoks atsilikimas dėl pereimo nuo SIS1 iki į SIS2? Ir ar bus ilgas atsilikimas, ar taip nebus? Ir aš taip pat norėčiau kalbėti apie valdymo paketą, Schengeno valdysenos paketo kuris yra Stokholmos programos esminė dalis. Kaip jūs sakėte ir ponas Kalio minėjo dėrybos tarp trijų institucijų, e, tiesiog baigėsi aklavietėje. Ir atsižvelgiant į tai, kad yra didelis skirtumai tarp parlamento ir tarybos pozicijų, mes nesame dideli optimistai dėl svarstymų baigties. Ir tokiamis aplinkybėmis, ar yra būtina, kad, jūs, kad jūsų institucija komisija vaidintų centrinį vaidmenį naujoje architektūroje. Mes puikiai žinome, kodėl taryba nesutinka, visiškai nesutinka su parlamentu. Mes laukime, kad tikimės, kad komisija, kaip sakiau, vaidintų lemiamą vaidmenį, kalbant apie Šengeno e, valdymą. Jeigu leistumėte, aš norėčiau iškelti vieną klausimą, vieną punktą, kurio jūs nepaminėjote savo pasisakymę. Tai yra naujasis paketas, kaip angliškai vadinasi Smart Waters. Ir tai turėtų būti parengtas iki 2012 e, pabaigos. E, tai yra Smart Waters išmaniosios sienos ir pažangiosios sienos. Ir tai yra um, ir bijome, kad bus tikrai sumažintas finansavimas apie porą milijardų eurų. Ir ar šitas paketas dar turėtų egzistuoti tokiamis sąlygomis? Ir galiausiai aš taip pat norėčiau uh, kalbėti apie kitą klausimą, tai uh, Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimas prie šiandienos zonos. Aš, aišku, dėkoju už tai, ką jūs, kiek jūs prisidėjote ir kiek jūs padarėte dėl šių dviejų valstybių. Taip pat norėčiau mm, padėkoti ir jūs tikrai pasveikinti, kaip jūs mm, žinote, kalbant apie SIS 2, Rumuniją ir Bulgariją, jau įvykdė visus kriterijus, laikosi visų kriterijų tam, kad galėtų būti Šengeno zonos narėmis. Ir dar daugiau, jos yra geriau mm, pasirengusios negu kai kurios senusios e, Šengeno e, šalis pereiti prie Estijos 2. Taigi kokios tai yra priemonės? Dėkoju, ponia pirminkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad atvyko šiandien pas mus ir už jos pasisakymą. Aš e, galiu tik tai apgailestauti, kad e, prieglopščio ir migracijos paketas, toks koks jis buvo suformuotas iš pat pradžių, mūsų nepasiekė ir dėja e, kad ES mes nematome solidarumo. Ir mes matome, kad taryba priešinasi kai kuriems aspektams, tuo tarpu mes padarėme viską, ką galėjome. Ir anksčiau ir vėliau turėsime kažkokius minimalius standartus, pernelyg minimalius mano nuomonė. Tačiau uh, Ekonomikos krizė mus paveikė e, daug labiau, apriepė daug labiau negu kad vien tik tai ūkį. Ji padarė poveikį ir mūsų dvasiai. Ir mes tikrai e, apgailestaujame, kad populizmas e, dabar labai artimai tapatinamas su nacionaliniais interesais. E, mes žinome, kad e, pono Milderio vadovaujama delegacija lankėsi Graikijoje per keletą savaičių. Janas Milderis e, labai racionalus asmuo, savo vertinimuose, vertinimuose yra labai subalansuotas. Ir būdamas Graikijoje jis susitiko su pasišventusiais e, tarnautojais, policijos pareigūnais. Ir aš tikiu tuo, ką jis sako. Bet antra vertus, Vynoje ir Elinikone, kur jis e, apsilankė, jo žodžiais padėtis buvo iš tikrųjų baisi. Ir vėlgi, aš esu linkusi tikėti ponu Mülderiu. Kalbant apie tuos konkrečius centrus, e, tai e, jūs ir pati ten lankėtės e, porą mėnesių iki jam atvykstant. Tada buvo žadama, kad jie bus uždaryti iki kalėdų. Dabar ponas Mulderis išgirdo, kad tai įvyks galbūt tik tai iki balandžio mėnesio. Draugės delegacija jis apsilankė taip pat ir kitame centre, netoli Atenų ir ten vis dar yra vakancijų. E, galima priimti daugiau žmonių, tad administraciškai kalbant tai ir galėtų būti padaryta. Dar vienas klausimas po šio apsilankimo. Kaip komisija žiūri į galimybę iš tikrųjų padėti Graikijos valdžiai, taip pat ir finansiškai, e, kuriant tokius centrus ir e, apsaugojant žmonės nuo tų baisių sąlygų, kurias jie patiria tuose centruose. Ir žinoma, negaliu nepaminėti ir Šengeno E, pabandysiu perfrazuoti klausimą, bandydama suvokti, kokios pozicijos komisija laikosi dabar žvelgdama į dabartinę tikrovę, su kuria susidurėme, kai vyksta dėrybas dėl paketo dviejų dalių Nuo pat pradžių mums buvo aišku, kad e, nors ir nenorime naujos galimybės e, vėl įvesti sienų kontrolę, tuo pat metu mes norime turėti galimybę padėti tai valstybei, kuri nesugeba sukontroliuoti savo išorės sienų ir e, Jeigu tai nebūtų įmanoma, tada reikėtų sudaryti tai valstybei sąlygas vėl iš naujo įvesti kontrolę prie vidaus sienų. Savame suprantama, kad e, į komisiją šią prasme buvo žiūrima kaip į tam tikrą arbitrą, priimant tokį sprendimą. Taryba Savo ruoštų, besiremdama e, konfidencialią teisės tarnybos nuomonę, iš tikrųjų kaip gražu ar ne. Taigi, teisės nuomonėje mums trumpai buvo pasakyta, teigia, kad tai būtų laikoma tam tikra sankcija prieš valstybę narę. Jeigu valstybė narė nesilaikytų rekomendacijų, tai tada sprendimas verčiantis valstybę narę taikyti sienos kontrolę būtų tam tikra sankcija prieš valstybę narę. Nei komisija, nei taryba negali to padaryti, tad e, taryba pateikė pasiūlymą priimti tik rekomendaciją ir žinoma ne atsakingai valstybei rekomendacija, o aplinka esančioms valstybėms. Ir žinoma, klausimas e, nėra, ar verta toliau tęsti dėrybas, nors turiu pasakyti, kad tikrai liūdna matyti, kad po metų ar pusantrų metų mes e, tebesame šioje padėtyje, tad aš ir noriu paklausti, kokia jūsų pozicija čia, kiek toli jūs esate pasiruošusi priimti tarybos pasiūlymus šitoj srityje. Dėkuoju. Thank you, President. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju gerbimo komisijos narė už išsame ataskaitą, už tą informaciją apie dabartinę padėtį. Mums labai e, tikrai reikia e, svarbu vertinti, kaip e, yra gyventinama Stokholmo programa dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai vertinti, ką dar reikia padaryti ir antras dalykas, tai pasirengti kitai programai. Tam, kad tinkamai tai padarytume ir rūpintume savo piliečiams, reikia skaidrumo mūsų, mūsų politiniuose sprendimuose. Todėl mes norėtume pa, pa, prašyti, kad jūs atsiųstumėte palyginamą į lentelę, kurioje yra palyginami komisijos įsipareigojimai pagal Stokholmo veiksmų programą, e, kas yra pasiekta ir taip pat e, kokie teisės aktai priimti. Tai padėtų mums tiesiog susidaryti vaizdą, kas jau yra pasiekta. Ir be to, tam, kad žinotume, ką mes esam padarę, kodėl ypatingai svarbus klausimas, aš norėčiau paklausti, kas vyksta dėl solidarumo prieglupščio srityje susidaro įspūdis, kad dabar viskas stoja vietoje, kai matomi yra mm, rasizmas, rasizmo, smurto, ksenofobijos proveržį. Kada jūs planuojate pateikti nuomonę dėl to, ką e, parlamentas prašė gyventi rezoliucijoje, kad, kada bus jurim e, gyventinta ir kada pasiūs, pateiksite savo um, pasiūlymą dėl perkelimo mechanizmo. Jeigu dar galiu vieną klausimą. Um, kada galima tikėtis jūsų komunikato dėl naujų požiūrių, dėl e, prieglapščio procedūros, kai e, susijusio tranzito šalimis ir dėl tarptautinios apsaugos suteikimo ir dėl tarpusavio prieglapščio susitarimų. Dėkuoju. Dėkuoju, panas Papa Nikolau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbime komisijos narė, norėčiau padėkoti dar kartą už jūsų pasisakymą šiandien. Ir taip pat e, norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti jums, viešai išteikšti dėkingumą už jūsų pastangas, teikiant paramą mūsų šaliai, migracijos ir priekbiščio e, srityje, kas buvo padaryta per kel... pastarosius keletą mėnesių. E, aš turėjau tokį vieną klausimą, bet po to, kaip pasisakė ponė Weber, aš turiu pasakyti, kad buvo delegacija Graikijoje prieš mėnesį iš e, Libakų komiteto, apsilankė Graikijoje ir taip pat e, aplankė kai kurias registracijos centrus Atenuose, ten vyko susitikimai. Aš manau, kad bendra išvada po šitos delegacijos apsilankimo yra tai, kad šiuo metu Graikija tikrai pasiekia rezultatų. Aš tikiuosi, kad jūs, mm, jums susidarė toks pat įspūdis, kai jūs lankėtės Graikijoje prieš porą savaičių ir labai svarbu, kad šiuo laiku mes gautume komisijos paramą ir kad būtų mm, pakei, pakeist padarytas finansavimo mm, pataisos, kad mes galėtume pasinaudoti Frontex esu ir kitais kitomis priemonėmis. Aš tikrai Jums dėkoju ir tikrai labai svarbu gauti tokią paromą ir stiprinti Graikijos pa, pastangas per ateinančius mėnesius. Žinoma, e, tos delegacijos metu mes susipažiname su problemomis. Aišku, aplankėme dviejose centruose Evros ir Eleniko tai yra Atenuose, kuriuose kyla problemų. Ir aš manau, kad ir jūs Graikijos valdžiai informavo, kad šitie centrai bus netrukus uždaryti. Tai yra reikalavimas ne vien tik tai kurį teikia kolegos iš, iš parlamento, bet taip pat ir graikijos visuomenė nenori turėti tų šių centrų. Bet reikia e, pasakyti, kad kiti aplankyti centrai yra, e, veikia normaliai, buvo atidaryti du nauji centrai ir bus dar atidaryti per keletus mėnesius, ateinačiais mėnesiais. Tai yra tokiam pirmam prieimimui ateiviams iš, atvykusiems iš trečiųjų šalių. Taigi mano klausimas ir po panutėdis lygdis pasisakymė yra toks. Kai mes atvykome į parlamentą, vienas pirmųjų klausimų buvo Stoholmo programa. Ir ten perengiau kai kuriuos pakeitimus. Kalbėjome apie solidarumą, apie ryšius. Ir laukime atsakymą iš komisijos. Rezoliu... Buvo pateikta rezoliucija, panas Vidufilidis parengė dokumentą balsavimą dėl jų mm, prieš porą mėnesių ir turėjo būti paskirstimo mechanizmas prieglobčio prašytojams, ypač tose valstybėse, kurios patiria didelį spaudimą. Taigi, ar yra kažkokių naujienų dėl perpaskirstimo e, mechanizmo? Ir antras dalykas, mes taip pat pastebėjome, būdami Graikijoje ir diskutavome čia, kad kyla problemų dėl finansavimo. Maname, kad nepakankama e, finansavimas Frontex ir Azo. Nes labai dažnai reikia vykdyti bendras operacijas. Ar yra kokiu nors e, naujienų. Čia nesiniai buvo atvykęs Frontex vadovas ir jis sakė tą patį, reikia daugiau finansavimo. Ar mes galim tikėtis, ko nors daugiau iš jūsų pusės? Dėkuoju. Pane Gijom, prašome. Dėkuoju. Dėkuoju už e, pasisakymą poniai Balstrom. Ir kai iš pradžių buvo kalbama Mes, aišku, balsavome dėl šitos programos, nes tai yra tikrai labai svarbus klausimas ir dabar yra padarytos pataisos, kurios leido pasiekti e, pusiausvyrą tarp asmens laisvių ir nuolatinio saugumo pilie, visiems piliečiams. Ir, aišku, buvo suteikta tikrai didelė parama, nuolatinė ir aiški parama. Ir yra rengiama daug projektų, jau padaryta daug pažangos, bet e, kai kurios nuostatos nėra įgyvendintos ir, aišku, nebūtinai tai komisijos kaltė. Bet, e, na, galbūt tai tikrai vaizdas nėra toks geras, kaip kažkada atrodė. Aišku, kai reikia taikyti, tai yra daug sunkiau. Ir tokie e, normalus laikotarpiai yra ekonominės krizės ir tai migracijai daro didžiulį, didžiulį poveikį. Ir čia tikrai reikėtų tiksliau pasiaiškinti, nes krizė turi tam tikrą poveikį ir daro tam tikrą spaudimą, ypač kai kuriuose vietose. Ir šita krizė taip pat labai paveikė ir valstybinarių reakciją. Tai yra patiriame finansinių sunkumų, tai pirmoji reakcija atrodo tai, kad yra per brangu, nėra tikslo ir kad skiriame per mažas finansavimas. Taigi čia, aišku, kyla klausimai dėl ir solidarumo, bet kalbant apie poveikį, tai parabo pavasaris taip pat padarė savo įtaką ir kai paveikė kai kurios priimtus sprendimus kai kurios valstybės narėse bet apie tai dar bus kalbama. Ir aš aišku žinau, koks darbas yra atliktas, aš e, norėčiau pateikti keletą e, klausimų ir jūs pirmiausia, tai solidarumo klausimas. Tai nepaprastai svarbus klausimas Stokholmo programoje ir jis, kaip visą laiką, buvo nuolat pabrėžiamas bet nepaistant mūsų prisimtos atsakomybės, solidarumas, kuris atsispindi Stokholmo programoje, bet yra ir ribos. Ir negalime eiti per, per daug toli, aišku, turi būti atitinkamas atsakomybės pasidalinimas, aš čia norėčiau jūsų nuomonės išgirsti. Taip pat antras dalykas, faktas, kad migracijos trukti yra dideli ir yra nepakankamai integracija ir nepakankamai gerbiamas migrantų teisės. Taigi, kaip jūsų nuomonė galėtume dar e, įgyvendyti kai kurias tai idėjas, kai kurias nuomonės, kad nu, nuostatas, kad e, geriau gyventytume šitos teisės klausimus ateityje. Ir taip pat trečias dalykas, aišku, yra prieklapščio tvarkos taisyklės. Aš norėčiau, kad taisyklės būtų gyventintas kuo greičiau, bet aišku, reikia atlikti kai kurį darbą irgi. Ir norėčiau e, žinoti, kada bus gyventintas galutinis teksto variantas. Ir parlamentas kaip e, teisės bendrautoris turėtų būti laikytis savo pozicijos ir ne. Taigi dėl to aš norėčiau išgirsti jūsų, jūsų nuomonę. Pone Inveld. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju gerbėjo komisarė už tai, kad pateikėt išsame apžvalgą. Norėčiau patikti visą eilę klausimų, bet labai trumpai. Pirmiausia, jūs minėjote saugius skrydžius. Norėčiau pasakyti, kad nežinau, kiek klausimų buvo patikta per keletą metų, bet džiaugiuosi, kad jūs e, rūpintės dėl tų pačių dalykų, nes aš matau, kad duomenys yra perdodami be jokio teisinio pagrindo. Mes kalbėjome apie, apie tai su komisija ir nežinome, ką daryti. Toliau, Kanada, PNR. Nežinau, ką dar pasakyti, nes jau anegdotas. Arba yra teisinis pagrindas duomenų perdavimui ir nereikia dėrėtis, arba nėra ir patekom ir tiesiog stacija yra nelegali neteisė, tai jau keletas metų ir nežinau, kam reikia dviejų su pusę metų dėrėtis dėl susidarimo. Toliau. Jūs e, turbūt minėjote, bet aš neišgirdau, gal jūs neminėjote tai yra TFTS, kaip dabar vadinama. Man nelabai tai patinka, nedidelė paslaptis ir norėčiau žinoti, kaip pateikiami pasiūlymai, kaip rengiami pasiūlymai dėl taip vadinami susitarimo, kuriuo mes nesam labai patenkinti ir perinu prie įsakančių klausimų, tai yra skaudrumas, kuris, grįžtai tariant, nėra galbūt jūsų sritis, bet tai ne vien tik tai dėrybos dėl, dėl e, prieigos, viešo prieigos prie dokumentų e, dėrybos nėra, nei baigėsi neskime, bet ir dabartinės darybos ne, ne, nevyksta, nes kaip parlamentas mes nu, turime galių stebėti, kaip vyksta sustarimo gyvendinimas. Deja, mes nenoriai su, pritarėme tam susitarimui, o paskui pateikė ataskaitą nuomonę, kur yra teigiama, kad niekam nesvarbu tas sustarimas ir duomenys yra perdodami Amerikai, duomenys perdodami Amerikai šiaip ar taip. Ir vienintelis svertas, kurį turime, tai kad mes labai atidžiai stebėsime, kaip yra vykdomas susitarimas. Tai magiška frazė, kai parlamentas negali tiesiog atstovėti kažko, tai mes sakom, mes atidžiai stebėsim, mes negalime stebėti, jeigu neturim prieigos prie informacijos. Ir galiausiai žinote, kad jūs tam, tam pritarėt, nes jūs buvot vienas iš varan, viena iš varančių jėgų, kurios rėmė skaidrumą ir dėl e, duomenų, e, duomenų apsaugos, kokią pažangą čia galima padaryti, nes tikrai nebuvo patikta jokių įtikinančių įrodymų, kad tai yra reikalinga, kad tai yra būtina priimti tokią direktyvą. Jie prieštarauja daugelis valstybių narių e, ir EPT tai svarsto šitą klausimą. Ir Niderlanduose yra protestuojama, kad dabar policijos pajėgos laisvai peržiūri domenų bazės ir tai netidinka taisyklių, jos visai nepaiso. Taigi nesuprantu, kodėl mes turime laikytis direktyvos, kuri nepasirodė esanti reikalinga ir turi tiesiog labai didelių trūkumų. Norėčiau žinoti, kas vyksta šitoje srityje. Oh. Merci, Monsieur le Président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbime komisijos narė. Aš visų pirma atsiprašau, kad negirdėjau jūsų kalbos, bet e, aš, aš dalyvau kitomis stikime ir norėčiau pasirinkti savo nerimų dėl biudžeto, dėl Stipol, Europol ir Eurožist. Jūs iškėlė, šitą problemą buvo iškelta Strasbūrė praėjusi savaitę ir vyko diskusija dėl biudžeto šį savaitgalį. Aš dabar norėčiau žinoti, ar yra padaryta pažanga ir ar yra dar, darom pažanga e, formuojant policijos paėgas, kadangi piliečių saugumas yra prioritetas, tai yra pagrindinė teisė. Norėčiau, kad jūs galėtumėte pasakyti, jeigu to ne, ne, ne, nepasakėte savo kalboje, nes aš tikrai atsiprašau, galbūt jūs tik tai kalbėjot, bet aš nebuvau. Taigi, kokia jūsų nuomonė dėl SEPOL ir dėl policijos mokymų? Taip pat dėl, dėl Europol biudžeto ir dėl e, internetinių nusikaltimų tyrimų centro sukūrimo. Čia turėjo būti, turėtų būti e, e, sausio mėnesį, taigi dėl Europol ir dėl Euračius biudžeto. Dėkuoju, panė komisijos narė. Prieš e, susitikėčiau dė komisijai, kuri pasižymėjo visus klausimus, galbūt taryba norėtų pasisakyti ir nežinau, gal, nes aš vėlavau, galbūt komisija jau turėjo galimybę pasisakyti. Ar norėtumėte? Nebūtinai. Jeigu ne. Yes. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, I... Ačiū pirmininkė. Manau, kad komisijos narė pristatė svarbiausią iki šiol pasiektą pažangą ir nedaug ką te galime pridurti. Taigi vėl leisiu komisijos nariai atsakyti į klausimus. Taigi, komisijos narė, vėl žodis jums. Ačiū už klausimus, ačiū už pastabas. Pasistengsiu atsakyti į visus klausimus ir pastabas kuo tiksliau. Dėl Stokholmo laikotarpio vidurio ataskaitos ir pirmininkas minėjo komisiją, taigi mes nepateiksime konkrečios ataskaitos šio klausimus, nes jau atliekta labai daug įvertinimo ataskaitų dėl prieglopšio, dėl suteikimo, dėl vidaus saugumo strategijos, dėl Šengeno bus parengta ataskaita ir dėl kovos su korupcija, taigi nenorėtume dubliuoti pastangų. Ir Mes atsiūsime trumpą sąrašą dėl to, kas jau padaryta ir galbūt tai padės jums rengiant rezoliuciją. Dėl Europolos situacijos e, sprendimas jau priimtas, bus įgyvendintas kitų metų pradžioje. Kaip minėjau, mes norime sustiprinti demokratinę atskaitomybę. Šiek tiek vėluojame, ir taip yra dėl suvaržymų susijusių su finansavimu, o vėliau bus skiriamas dar mažesnis finansavimas, taigi mums reikia užtikrinti, kad veiktų gera mokymo programa. Ir nežinau, kalbant apie tos 5 procentus, ar tai bus įmanoma padaryti. Uh, ir mes skaičiuojame, kaip būtų galima sujungti administracinės tarnybas. Vis dar sprendimo galutinio nėra ir visa tai priklausys nuo galutinio susitarimo dėl biudžeto. Tik norime užtikrinti, kad būtų labai rimta policijos darbuotojų mokymo sistema ir kad tam būtų skiriama pakankamai išteklių dėl SIS ir dėl SIMO šiuo atveju. Nežinau dėl problemų, kurias patiria kitos šalys. Komisija savo darbą atliko, padedant jums, parlamentui, todėl ypatingas ačiū jums. Mes Buvome Suomijoje, ne aš asmeniškai, bet mano tarnybos atstovai buvo Suomijoje prieš kelias savaitės ir stengiasi išsiaiškinti, kaip, kokią pagalbą būtų galima suteikti Suomijos valstybinės valdžios institucijoms, kad būtų vėluojama kuo mažiau kol kas neaišku, kiek tiksliai bus vėluojama, kiek viskas kainuos. Mes dirbame su specialistais iš Suomijos ir kitą savaitę parengsime konkrečią ataskaitą ir pateiksime ją jums ir tarybai ir galėsite e, aptarti gruodžio 5 ar 6 dieną ir bus jau aišku. Tiesiog nežinome, kaip taip susiklosti, bet tokia situacija yra dėl Šengeno. Ponas Mans visi netrukus atvyks. Jis atvyks iš TVR tarybos posėdžio. Pateiksiu Jums naujausią informaciją apie tai, ką kas buvo aptarta šį ryt, pažangos pasiekta, kaip žinote, žinote, ko siekia komisija, tai jums buvo pristatyta anksčiau, Iš dalies e, komisijos pozicijai nebuvo pritarta, todėl mes su taryba pirmininkaujant Kiprui stengiamės išsiaiškinti, kaip būtų galima judėti toliau. Labai svarbu, kad situacija neliktų tokia, kokia yra dabar. Tikslas yra sustiprinti Šengeno erdvę, kad būtų aiškesnės taisyklės, kad ji veiktų efektyviau. Dėl sienų uždarimo, tai jau reikėtų kalbėti apie išskirtinius atvejus. Šyrit, kiek mane informavo, taryba gali pritarti komisijos rekomendacijoms ir mes to labai laukiame. Manau, kad labai svarbu tęsti šias diskusijas, nes jos turės pridėtinės vertės. Ir gal per kitas kelias savaitės galutinio sprendimo nepriimsime, tačiau pažanga, kad ir lietai bedaroma. Ir, ir šešėliniai pranešė ir pranešė dirbs tuo klausimu, nes mūsų piliečiai to iš mūsų tikisi, taigi būtų gaila, jeigu nebūtų pasiektas toks susitarimas dėl Rumunijos ir Bulgarijos dabar. Uh, Taip, komisija teigia, kad šios dvi šalis techniškai yra prisirengusios prisijungti prie Šengeno zonos. Yra dviejų etapų procesas, dėja taryboje e, nebuvo priimtas sprendimas tuo klausimu. Dėl pažangaus sienų valdymo e, sprendimas bus greitai priimtas. E, regis buvo pamiršusi tai paminėti, kad tai yra labai svarbus dalykas, kad mums reikia ir geriau kontroliuoti tos asmenys ir padėti jiems e, atvykti į ES. Tai yra brangi sistema, jai prireiks daug lėšų. Ponės Papanikolau klausė apie agentūras. Mes dirbome tuo klausimu, bet nežinome, kaip dėl finansinės programos ir koks sprendimas bus priimtas. Pone Weber ir pone Gijom klausė apie solidarumą. Iš ties, teisingai pastebėjote, ES trūksta solidarumo daug valstybių narių dabar yra labai susirūpinę kitais klausimais. Iš tikrųjų labai daug žmonių kenčia nuo krizės. Matome, kad didėja skirtis, populistinės, ksenofobinės partijos yra renkamos ES valstybėse narėse, tampa vis populiaresnės. Tačiau, nepaisant viso to, mes jau beveik pasiekime susitarimo dėl prieglopščio sistemos. Ir tai suteiks papildomos vertės, bus užtikrinta geresnė apsauga. Ir norėtume paskatinti visas valstybės narės imtis atsakomybės ir apsaugoti ir paprašyti geresnės sienų apsaugos. Norėčiau padėkoti ir parlamentui, ir komisijai, ir parlamento nariams, kurie dirbo labai konstruktyviai. Solidarumas yra labai svarbus, jį reikia skatinti. Viena vertus yra daug solidarumo su Graikija ir ponia Weber yra galimybė pasikalbėti su ponu Mulderiu dėl jo vizito. Iš tikrųjų, visos valstybės narės prisideda ir padeda Graikijai ir pinigais, ir techninė pagalba, ir darbuotojais. Daug žmonių dirba Atenuose, daug agentūrų teikia pagalbą, daug tarptautinių organizacijų ir tarptautinė migracijos organizacija ir kitos atlieka daug darbo. Daug darbo dar ir reikia padaryti. Uh, kai kurie sulaikymo centrai nebus uždaryti labai greitai, bet po, per už dešimties dienų susitiksiu su ministru, taigi aptarsime to klausimu. Pažangos pasiekta. Vyriausybė dirba prie pakeisto veiksmų plano, dirba glaudžiai su komisija, yra nustatyti tikslai, kurie yra nuolat vertinami. Kiekvieną kartą tarybos darbo tvarkėje yra įtraukiamas klausimas dėl pažangos Graikijoje. Yeah ir taip pat yra samdomi nauji darbuotojai, kad būtų pagerintos humanitarinės sąlygos. Na, vis dar daug darbo reikia padaryti. Yra ir smurto prieš migrantus problema irgi mums kelia didelį susirūpinimą. Ir solidarumas jaučiamas, daug valstybių narių padeda Graikijai minėjote problemas, kad Graikijos valstybinės institucijos nepajėgė susitvarkyti. Yra Graikijoje daug departamentų, ministerijų ir jos visos turi geriau bendradarbiauti. Lėšų Graikijai yra skiriama pakankamai ir dabar numatyta ir būsimajame biudžete numatyta. Taip pat lėšų yra skiriama ir kai kuriems sulaikymo centrams, tačiau vis tiek dar uh, su Graikija reikės tuo klausimu daug dirbti. Kai dėl solidarumo, dėl privalomo perkelimo, tai taryboje nėra pritarimo. Tik dvi valstybės narės pasisako už tai. Mes aptarėme Euremos klausimą. Suprantame, kad yra iš ko pasimokyti, kai kurie dalykai neveikia, kai kurie gerai veikia. Uh, ir prašomos valstybės narės e, patarti, kaip galėtų geriau veikti ši sistema. Na, mums dar reikia suprasti, pasimokyti iš savo klaidų. Deja, ji dar neprivaloma. Tai yra savanoriška sistema ir valstybės narės skatinamos ir ekonomiškai skatinamos dalyvauti šioje sistemoje ir tas distribution key, kurį minėjote, jam kol kas taryboje visiškai nepritariama. Tikiuosi, kad solidarumo klausimas e, bus išspręstas. Pone Gijom sutinku su jumis ir aišku, dėl e, kai kurio Stokholmo programos punktai nėra pakankamai gyventinti, bet liko šiek tiek laiko iki rinkimų, taigi turim dar šiek tiek laiko. Stokholmo programa buvo parašyta kitais laikais, kita dvasia, kai krizė dar na, prasidėjo, dar tik prasidėjo, bet nebuvo įsigalėjusi tai ir buvo galima parengti pasiūlymus tokioje daugiau solidarumo turinčioje aplinkoje, dėl e, integracijos mes daug ką darome. Komisija ir ES tikrai čia ne, nekonkuruoja, bet iš tikrųjų vyksta forumai, kur žmonės dirbantis vietos lygmenių susirenka ir pasikeičia nuomonėmis, rekomendacijomis. Yra e, parengta ta tokia knyga ir, ir interneto svetainėme žiūrime, ką, kokią pažangą galim padaryti šitoje srityje. Sutinku su jumis, kad reikėtų daugiau, labiau ginti migrantų teisės. Čia tikrai aš esu pasirengusi debatams, kaip mes galėtume daryti pažangą, tai yra kažkas skirta ateičiai, kaip ateityje mes galėtume labiau ginti migrantų teisės e, suprantamai ir kad mes tikrai juos įtrauktume, jungtume. Tai yra puikiai idėja ateičiai, bet dabar, kaip jūsų kolegos teigia, labiau e, susitelkti tai, kad ką reikia užbaigti, tai yra užbaigti prieklupščio paketą, žiūrėti, kaip jis yra įgyventinamas, bet taip pat ir, na, renkti, renktis ir, renkti ir dokumentą e, ateičiai tai jau bus po Stokholm. Pane Bitio, aš tikiuosi, kad gal neatsakiau, bet pasakiau tiek, kiek žinau dėl SEPOL. Ir mes nusivylę, kad e, pažangos nedaug, atsižvelgėme į jūsų būkštavimus. Ponas Piperis pateikė situacijos apibrėžimą, kalbant apie mūsų santykius su Kanada, neužilgo įvyks dar vienas dėrybinis sustikimas, iš tikrųjų pernelyg ilgai laiko visą tai užtruko ir aš labai tikiuosi, kad e, neužilgo galėsime išsiaiškinti teisinę situaciją. Dėl duomenų saugojimo tai nedaug kas yra įvykę po mūsų paskutinio susitikimo. E, vieną dalyką esame nuveikę, gavome daugiau informacijos iš valstybių narių, e, kaip jos elgesi šiuo atveju ir jeigu nacionalinėse diskusijose juos teigia kitaip, tai yra labai e, keista, nes mes stengiamės, kad būtų labai aiškiai laikomasi tos direktyvos dvasios. Aš nesakiau, kalbėdama apie Olandija, kad Niderlandai nepakankamai laikosi to, tačiau interpretavimas ten yra kitas, e, policija nesilaiko taisyklių. Iš tikrųjų, problema ir yra ta, kad e, duomenų saugomų direktyvos e, skirtinga interpretacija ir supratimas yra būtent tas motyvas, kodėl mes kalbame apie būtinybę peržiūrėti ją. Ja. Tas pats pasakytina ir apie elektroninio privatumo direktyvą, nes ten yra spraga, kuri leidžia rinkti informaciją dėl kitų priežasčių. Dėl TFTS pasiūlymo mes pateiksime jums naujausią informaciją po naujųjų metų, pateiksime įvairias alternatyvas. Uh, E, mūsų pareigūnai su jumis neseniai e, susitiko su jumis ir e, aptarnėjo šios klausimus. Dėl e, kito klausimo apie duomenų apsaugą yra daug tarpusavėje nederančių nacionalinių, tarptautinių taisyklių ir mes turime iš tikrųjų e, pamastyti, kaip toliau elgtis, e, reikia kažką daryti, e, problema ką ir kaip, nes e, kadangi tų problemų yra daugybė, daugia šalių, dvi šalių, reikia nuspręsti, kuriam lygmenį mums reikia sustarimo, žvelgiant teisinių požiūrių. Skaidrumas, aišku, yra labai svarbus, mes raginame Europos parlamentą uh, savo vaidmenį apskritai e, kontrolės ir stebėsenos rytyje tinkamai atlikti. Tas pats pasakytinai apie TFTP ir SWIFT susitarimą. Skaidrumas ten nėra lygiai taip pat taikytinas, nes eina kalba apie konfidencialę, slaptą informaciją, todėl šios klausimus reikia specifiškai spręsti ir reikia pažiūrėti, ar surasime kokiu nors sprendimu šiai problemais draugės su mūsų partneriais JAZA. Pone pirmininkė, manau, kad e, atsakiau į visus užduotus e, narių klausimus, nes kai kurias problemas paminėjo daugiau negu vienas parlamento narys. Iš tikrųjų eina kalba apie komiteto narius. Mhm Todėl dar kartą ir kreipiuosi į juos kaip į Libe komiteto narius. Dėkoju komisijos nariai už tai, jis sprendžia visas iškylančias problemas pagal jūsų situacijos vertinimą. Na, o dabar mes jau šiam Mūsų darbo tvarkės punktui skirtą pusantros valandos jau ir baigiame. Ar dar būtų lybė komiteto narių, kurie norėtų dar kartą užduoti klausimų? Jeigu ne, tai tada padėkosime Jums, komisijos narė Malstrom, už tai, kad atvykote, už Jūsų pasirengimą pasikeisti su mumis informaciją apie darbų grafiką įgyvendinant Stokholmo programą. Ir aš turiu Jums pranešti, kad gruodžio 19, 18 dieną mes tikimės e, komisijos narės Reding mūsų posėdyje ir tikimės su jie padiskutuoti apie komisijos darbą teisingumo srityje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar išvykstu, kad galėčiau padiskutuoti apie įvairovę Europos žemės ūkiją. Mrs. Mrs. Wynn. I am announcing that the following point. Dabar noriu pranešti. Neturiu plaktuko, bet e, vis tiek prašau jūsų dėmesio. Kitas punktas e, reikalautų, kad čia dalyvautų ponas Manservisi iš e, Home generalinio direktorato iš vidaus reikalų generalinio direktorato e, bus aptarinėjamas po penkių minučių, nes ir ponui man servisi kilo sunkumų atvykstant į Europos parlamentą dėl demonstracijos, kuri vyksta apie Europos parlamentą, dėl žemės ūkio politikos dalykų. Taigi, tęsime po kelių minučių.

Good afternoon. Mis... Labadiena, ponui Manservisi, mums malonu matyti jūs vėl Libe komitete. Mes ką tik e, šnekėjomės su komisijos narė Malstrom ir dabar esam pasiruošę pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, kuris yra susijęs su problema jums artimiausia, ponė Manservisi. O konkrečiai vertimo mechanizmo skirto tikrinti, kaip taikomas šiandieno akį sukūrimas. Mūsų pranešėjas čia yra ponas Koelijų. Na ir greta to dar yra penktas punktas e, e, reglamento dalinis keitimas, kad būtų nustatytos bendros išimtinės aplinkybėmis laikinai atnaujintos vidaus sienų kontrolės taisyklės. Taigi, tie dalykai yra susijęs su Šengeno valdysenas paketu. Po TVR tarybos birželio mėnesį, kai taryba priėmė sprendimą teisės pagrindą pakeisti ir atsisakyti 70 straipsnio. Mes tuos dalykus e, išsamei nagrinėjome. Tai sukėlė tarp institucinį konfliktą su mumis, Europos parlamentu ir konkrečiai lybė komitetu pirmininkų suiga. Mums pavedė pradėti dėrybas su pirmininkaujančiu Kipru dėl to, kaip išspręsti šitą reikalą. Mūsų abu pranešėjai kelis kartus susitiko su pirmininkaujančios valstybės, komisijos atstovais, su šešėliniais pranešėjais. Dabar išgirskime, kokia šiuo metu yra padėtis. Siūlyčiau, kad pirmiausia suteiktume žodį mūsų pranešėjams, o paskui komisijos atstovui ir tarybos atstovams. Pone Kolio, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip ir sakėte, įvyko keletas posėdžių, kad galima būtų paieškoti bendrų sustarimo pagrindų ir dėl pagrindinių dalykų galime sutarti. Sutarti, kad šiandienas reiškia europinį požiūrį, tačiau privalu gerbti nacionalinį suverenitetą, daug galių, kontroliuojant sienas yra nacionalinės galios e, ir kai kalbame apie Šengeno sieną, vis tik tai kalbame apie bendrą sieną. Turime sutarimą dėl to, kad turėtų būti europinis mechanizmas, e, Europos komisija ten turėtų vadovauti vertinimo procesui, tačiau valstybės narės turi suvaidinti savo svarbų vaidmenį. Taigi, komisijos atstovai draugė su valstybių narių ekspertais turi spręsti kylančias problemas. Tai yra geros šiandieno valdysenos iš ankstinė sąlyga. Aš manau, kad Europos komisija ir Europos parlamentas sutarė kad Europos parlamentas turėtų gauti tinkamą informaciją. Iš tarybos gaunama informacija ne visada buvo suformuoluota taip, kaip Europos parlamentas norėjo, tačiau pirmininkaujantis Kipras mums keletą kartų yra pareiškęs, kad jie sutinka, kad Europos parlamentas turi teisę gauti informaciją su salga, kad Kai kuri iš tos informacijos bus vadinama konfidencialioji informacija ir jie, jai turėtų būti taikomas tam tikros prieigos specialios taisyklės. Mes žinome, kad problema kilo dėl teisinių problemų, kai taryba nusprendė teisės pagrindą pakeisti iš 77 į 70 į straipsnį. Mes priimame mintį, kad reikia tam e, tikro tiltelio, tam tikros tiltelio nuostatos, kad galima būtų išvengti pakeitimų Šengeno įvertinimo mechanizmo iškraipimo laikantis Šengeno sienų kodekso nuostatų. E, per paskutinį trilogą susidariau įspūdį ir Renata Weber mane pataisys, jeigu yra ne taip, kad mes turime tam tikrą bendrą pagrindą, bet kai turime galvoj tą tiltelio nuostatą, tai mes turime paieškoti formuluočių. kuri labai aiškiai nustatytų, kad bus gerbiam, gerbiami ir mūsų interesai, ir mūsų galios. Pone Malstrom mus neseniai informavo apie sprendimų ir rekomendacijų dabartinę būklę. Kai šis e, procesas prasidėjo, buvo pasiūlymas e, pakeisti šiandieną valdyseną, užtik, e, užtikrinant geresnį saugumą ir nuo pat pradžių Europos parlamentas sakė, kad mes e, nenorime kenkti laisvam judėjimui, bet galėtume priimti e, nuostatą dėl sienų kontrolės sustiprinimo, jeigu ji iškiltų iš e, įvertimo mechanizmo taikymo proceso. E, dabar, jeigu suvokiame, kad valstybėje narėje atsiranda rimtų problemų su, kontrolė, su sienų kontrolė, net jeigu visa Šengeno sistema nusprendžia, kad nėra jie negali pasitikėti tos valstybės narės sienų kontrolė, jos vis tiek negali priimti jokio sprendimo, o tik tai rekomendacija. O tai reiškia, kad e, visas valstybės narės, vienos valstybės narės e, atžvilgių privalo priimti tokią rekomendaciją. E, pateiksiu Jums pavyzdį, pasinaudodamas savo šalies pavyzdžių, sakysime, Portugalija suvokia, kad ji negali išspręsti bod, e, sienų kontrolės problemos ir tada, mm, jeigu toksai veiksmas bus priimtas nesprendimo, bet rekomendacijų forma, kas atsitiks? Kai kurios valstybės narės gali pasinaudoti tokiamis rekomendacijomis, kai kurios ne. E, Ir tai gali sugriauti visą sistemos veiksmingumą. Nes jeigu tik tai keletas valstybių narių paklus rekomendacijoms, o ne kitos, vadinasi, vis tiek sienos liks atviros. Mm, Tad tokia yra problema. Mes tikimės iš pirmininkaujančio Kipro po visų posėdžių ir trialogų gauti pasiūlymus raštu dėl e, to, e, kokias iš Europos parlamento formuluočių jie gali priimti, o kurių negali, kad galima būtų mums, e, kad būtų mums galima konkrečiai įvertinti tuos dalykus, apie kuriuos aš kalbėjau. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Manservysi, kad jūs atvykote į Libę komitetą. Nesikartosiu, nekartosiu to, kas jau tai buvo pasakyta, ką pasakė ponas Koelijo. Aš tik tai norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Dėl ir vėl, jeigu tai būtina, kai viskas prasidėjo, mintis buvo tokia, kad reikia pagerinti, patobulinti egzistuojantį mechanizmą. Ir išleidus iš akių šitą tikslą, komisija neturėjo pateikti naujo pasiūlymo. Ir žinoma, parlamentas norėjo e, matyti, kad toks svarbus pasiekimas kaip Šengeno zona bus valdomas, bus tvarkomas, laikantis bendru, bendrijos požiūrių, nes tai priklauso visiems iš mūsų, o ne valstybėms narėms kaip tokioms. Tiesa yra tai iš kitos pusės, kad kartais yra sunku pateisinti tą sistemos pakeitimą, jeigu vertinimas yra toks, kad sistema veikia pakankamai gerai ir komisija pateikė būtent tokį vertinimą. Ne dėl to, kad buvo pradėta pažydimo procedūra, bet vertinimas teigia, kad viskas buvo gerai. Todėl aš suprantu valstybių narių pasipriešinimą, kai jos sako, kad mums nereikia tokių dramatiškų pokyčių, kai sistema veikia pakankamai gerai bet tokia yra tarybos pozicija, o parlamento pozicija buvo tokia, kad reikia paremti komisijos pasiūlymą ir sąžininkai tariant, e, reikėtų pasakyti, kad vyko daugybė susitikimų, neformalių, oficialių, oficialių trišalių dėrybų, tikrai apsvarstant kiekvieną e, kablelį ir, ir, ir taškelį šituose pasiūlymuose. Ir dabar suprantame, kad iš tikrųjų patekom į tokią situaciją, kur mes turim manyti, kad visas darbas per pastaruosius keletą mėnesių buvo, na, daugiau mažiau nenaudingas, nes tiesa yra tai, kad e, sistema ne tai, kad reikia reikėtų ją patobulinti informuojant Europos parlamentą. Mes, aišku, pritarėme, bet sistemą reikia pataisyti, pagerinti sprendimais tada, kai sistema neveikia, kai kyla e, problemų. Ir manau, kad bent jau dabar iš to, kiek aš žinau, mes e, iš tikrųjų susidurėm su dviem skirtingais požiūriais. Reik, vieni nori, kad reikia priimti sprendimą, o taryba sako ne, nekalbam apie sprendimo priėmimą, nei taryba, nei parlamentas, net, nei komisija neturėtų priimti sprendimo. Ir mes buvom pasirengę pritarti tarybos sprendimui, tai yra e, e, atsisakyti bendrijos požiūrį, bet kaip mes suprantam, per pastrasis šalis darybas, tai vėlgi nekalbam apie sprendimą, bet apie rekomendaciją. Ne apie atsakingas valstybės narės, bet tai susijęs su kitomis valstybėmis narėmis. Na žinoma, aš e, tikrai norėčiau išgirsti pono Manservisi nuomonę apie tai, kas buvo pasiūlyta šiandien. Nenoriu pasakyti dabar, kad e, mes, na, mes esame nelankstus, nelankščiai laikome savo požiūriu, bet reikėtų pasakyti du dalykus šiandien. Visų pirma, du pranešimai turi būti laikomi paketu. Ta prasme, kad dėrybos dėl vieno turėtų e, atsiliepti ir dėl kito svarstymo. Vėlgi teisinga būtų pasakyti, kad mes esame atviri ir pasirengę uh, tęsti diskusiją ir pasiekti susitarimą tada, kai mes suprastim, kad jį, už tai, ką mes balsuosim, kad balsuosim už, tai tikrai bus tikras patobulinimas, dabartinės padėties pagerinimas. O jeigu ne, tai man kyla klausimas, ar verta daryti, atlikti visą šitą darbą. Dėkuoju. O dabar išklausykime pono man servisi ir pirmininkaujančia valstybė Kipro prieš perdonant žodį kitom valstybėms narėms. Pone Minsilvysi, dėkuoju, dėkuoju už galimybę. Na, aš klausiausi ir norėčiau atsižvelgti į visus požiūrius ir žiūrėti, ar mes galim pasiekti kompromisą šiuo labai tokiu delikačiu klausimu. Leiskit man tik tai paminėti padaryti tai nuorodai tai, kas egzistuoja šiandien ir kas egzistuos rytoj, jeigu mes laikysimės dabartinio pošiūrio. Įsivaizduokim į praeitų metų situaciją ir ta pati padėtis šioje šiandien metais kyla problemų, aišku, ir išorės problemų ir taip pat valstybinarių nepajėgumo gyvendinti savo prievolės kylančias iš šiandien Ir tam, kad būtų įveikti šitie trūkumai, yra prašoma naujo, naujo proceso. Ir buvo priimtas nutarimas komisijoje, neatsižvelgiant į, į taryboje, neatsižvelgiant į suinteresuotų šalių interesus. Ir čia kalbame apie analizę, kaip identifikuoti galimas problemas, o antras dalykas, jeigu yra krizė, kuri kyla dėl išorės priežasčių, dėl įvairių priežasčių, mes neturim bendro mechanizmo priimti sprendimą. Ir jūs matėt, mes matėm, kas atsitiko praėjusiais metais tam tikrų momentų. Nenoriu priimti, daryti kažkokių sprendimų, bet tai parodė ES vaizdą, nes susidūrusi su bendra problema, kuri yra susijusi su bendru, bendra gerovė. Mes matėme, kad vyko atskiri individualus veiksmai, kurie visiškai nesusiję ir e, ten atsispindėjo, aš jau nacionalinės politikos, aš nekritikuoju, bet tai yra faktas, jeigu nėra mechanizmo, kuris skatina priimti sprendimą kartu, tai aišku, kiekviena valstybė narė priima sprendimą ir e, pati vertina tai, kas vyksta. Ir turiu pasakyti, kad ne vien tik tai atsižvelgiant iš tą suskaldytą, susiskaldymą ir e, neatsižvelgiant tą erdvę, kur yra, ši, kur yra šiandienas, bet tai vyko tikrai neefektyviai, nes, kad būtų pasiektas man, man, tiesiog maksimalus rezultatas, kiekviena valstybė narė atsakinga už savo šengeno dalį, nes nacionalinė siena, nacionalinė teritorija, čia apie tai nekalbam, bet kalbam apie tai, koks yra instrumentas, mechanizmas tam, kad mes ir tinkamai išsaugotume Šengeno zoną patikimai, tai yra, reiškia, kad mūsų piliečiams, jūs tai žinote geriau negu, man, negu aš, naudotis laisvę ir jaustis saugomiems bendro mechanizmo tam, kad būtų galima spręsti įvairias problemas, kuri yra svarbi visai šengeno zonai. Būtent tokia buvo praeitų metų situacija ir dabar dabar situacija nepakitusi. Jeigu vėlgi kažkas atsitiks, mes pateksime tą pačią padėtį. Ir dėl mūsų pasiūlymų, mūsų pasiūlymas buvo perkelti visą mechanizmą į tą, į tą tarptautinį, tarp valstybinį bendradarbiavimą ir bendrą sprendimų prieimimą, tam, kad kiekviena dalis būtų saugoma atskirai ir, ir tiesiog pereiti prie bendro lankstus bendrijos mechanizmo. Toks buvo mūsų požiūris. Ilgai nekalbant, mes prie, prie parengėme sprendimą taryboje dėl dviejų instrumentų, dėl, tai yra šengeno vertinimo ir pat e, dėl šiandieno sienų kodekso. Aišku, traukos centras šiek tiek pasikeitė ir ypač kalbant apie vertinimo mechanizmą, o taip pat dėl e, laikinai atnaujinamos sienų kontrolės. Bet jeigu žiūrėsim iš esmės, mūsų nuomonė jau tada buvo rim, didelis žingsnis į priekį, nes buvo pripažįstama, aiškiai pripažįstama, atsižvelgiant į sprendimo e, kontekstą, buvo pri, turinį, kad pripažinta, kad problema tai netokia problema, kurią galima spręsti kiekvieno valstybė atskirai. Bet buvo suprantama, kad visa Šengeno zona, visa ta bendra geroja, kurią mes turim valdyti, e, turi e, tiesiog būti sprendžiama naudojant bendrą europinį mechanizmą. Taigi buvo nuspręsta dėl mechanizmų ir tai tikrai mūsų nuomonė ir politinis buvo politinis žingsnis į priekį, taigi buvo pripažįsta, kad kai yra bendra problema, turi būti bendras sprendimas. O po diskusijų, prieimų sprendimą e, birželio mėnesį, mes tarp visų institucijų reikia pripažinti, kad buvo tikrai puikus darbas padarytas, padarė daug dirbo ir, ir pirmininkaujantis Kipras, Ir aišku, buvo ir kritikuojami parlamente, ir komisijoje, nes nebuvo pasiekta tinkama pusiausvyrą. Bet dabar, jeigu atsižvelgsime į tą kontekstą, kurią apibūtina ponas Kalė ir pona Weber, dabar turiu pasakyti, kad iš esmės mes laikomės panašaus požiūrį, nes tai yra pripažįstama, jog vertinimo negalima daryti toliau taip kaip anksčiau ir kad komisija atlieka vertinimai, nustato faktus. Dėl to dabar visi sutinka ir manau, kad tai tikrai labai svarbu ne dėl to, kad ne dėl komisijos, bet dėl mm, atskirų atsakingų institucijų, tam, kad būtų išlaikytas ryšys su ekspertais ir kad mm, būtų mm, gaunama informacija iš vietos, tai komisija atlieka darbą grupėse ir komisija atsiskaito politiškai prieš e, parlamentą, bet e, dirba e, komandos, kuriuose yra valstybinarių atstovai ir komisijos atstovai. Bet turiu pasakyti, kad po visų diskusijų mes pasiekėm tokį sutarimą, tai tikrai žingsnis į priekį. Dabar mes tiesiog pasiekėm vieną bendrą pagrindą. Toliau, kas toliau? Kai yra nustatyti faktai, ką daryti? Akivaizdu, e, tai yra klausimas iki galo neišspręstas. Kai kurie sako, kad turi, yra, turi būti rekomendacija arba turi būti pasiūlymas ir sprendimą priima taryba. Manau, kad jeigu mes e, nustatysim, koks tikslas tai yra toliau dirbti, kad priimtume privalomą sprendimą. Konkrečiai kalbant, kai jau yra nustatyti faktai, kai yra jie paskelbti viešai ir tai atlieka politiškai atsakinga institucija ir parlamentas vadina šitokį vaidmenį, tai ar yra sprendimas ar, ar rekomendacija iš esmės, tai labai artimi dalykai, nes būtų sunku įrodyti, kad kažko negalima daryti. Aš, aišku, visiškai sutinku su ponė Weber, kad jeigu yra sprendimas, remiantis komisijos pasiūlymų, tai būtų daug aiškiau, daug saugiau. Todėl mes manom, kad reikia dirbti šią linkmę, bet kartoju, kai jau yra aiškus faktai, yra aišku, ką daryti, tai tuomet ten pareiga atnešti sprendimą yra e, tenka tai šaliai, kurią jis pritaikytas. Taigi, sakyčiau, nėra tokio esminio skirtumo. Tačiau e, aš mane įtikinote, kad e, sprendimas yra geriau negu pasiūlymas. Todėl manau, kad dėl to turim tęsti darbą ir eiti šią kryptimį. Kai dėl Šengeno sienų kodekso, čia yra daug klausimų, kaip kalbėjo ponė Weberkonė koalijo, bet du pagrindiniai dalykai. Pirmasis – tai yra mechanizmas, kaip priimti sprendimą, jeigu yra grėsmė visai Schengeno zonai, įvesti, e, atnaujinti sienų kontrolę. Pirmas žingsnis padarytas, tai yra pripažįstama, jog reikia saugoti visą e, zoną, tai yra bendras sprendimas. Ta, jis reikalingas. Atskiras individualus sprendimas maksimaliai gali tik tai saugoti savo erdvę, savo dalį, bet e, taryba turi pripažinti, kad jeigu yra problema visai šengeno zonai, tai tuomet reikia sprendimo, kuris apimtų visą tą zoną. Tai vėlgi žingsnis į priekį. Ar rekomendacija, ar, sakysim, reikalavimas, privalomas reikalavimas, kaip ta pati situacija kaip ir anksčiau. Aš manau, kad iš esmės skirtumas nėra labai didelis, nes jeigu patenkame tokią situaciją, kaip yra mm, atsitikę praeitie, tai tuomet būtų mm, sunku nedaryti to, kas rekomenduojama. Tačiau vėlgi visiškai sutinku su ponė Weber ir pono Koelio, nes e, puikiai žinau, ką jie nori pasakyti, jeigu yra e, reikalavimas remiantis komisijos pasiūlymų, tai yra, jis yra privalomas, jis yra aiškus ir leidžia tarp instituciniam mechanizmui, priimant sprendimą e, e, e, veikti pilnai. Bet vėlgi apsvarstykim tą dalyką, kad nepatekome į tokią situaciją, kur arba jūs nusprendžiat, arba patenkate kažkokį vakumą. Nes iš tikrųjų procesas, dėl kurio mes patenkame į tokią situaciją, tai dabar yra tiek susiaurėję ir neleidžia valstybėms narėms tiek turėti tokią veiksmų laisvę, kad iš tikrųjų jos ne gali įvesti naują mechanizmą, bet aš suprantu, ką e, sakė ponė Skuelė ir ponė Weber, kad turėti teisiškai saistantį privalomą sprendimą yra daug geresnis dalykas ir tai užtikrina teisinę saugumą ir neleidžia susiskaldyti, bet mes dirbam tą linkmę ir aš, bent kiek žinau, ne, ne viskas yra išspręsta, bet mes einame tokią kryptimį ir, ir tęsti darbą. Toliau ta jungties nuostata. Manau, kad tai yra išeitis, kai yra e, sprendimas ir jis yra suderintas su tai sprendimą dėl kažkokio teisinio klausimo. Tai taryba nusprendė, remdamasi 70-ojo straipsnį, tai nebuvo mūsų pasiūlymas, ne, mums jis nepatinka, tačiau tuo pačiu metu tai yra pripažįstama tai, kas buvo ką tik pasakyta. Dėl Kodėl? Jeigu taryba ir komisija, ir komisija žinoma, nes tai yra atsakinga prieš parlamentą. Ir jeigu jos ne vien tik tai informuoja, bet, bet ištami informuoja parlamentą ir diskutuoja e, apie tai, ką mes e, numatome savo vertinimuose. Ir jeigu e, nustatant vertinimo mechanizmą, tai atsispindi Šengino sienų kodekse ir šitas mechanizmas tiesiog nusprendžia tai, ką atlieka vertinimo priemonė. Tai bus priemonė gyventinį Šengino sienų kodeksą. Manau, kad galima suderinti politinį realizmą ir kompromisus ir galim tiesiog derinti visus požiūrius. Ir manau, kad šita jungties, ta nuostata e, yra reikšmingas dalykas ir ji leidžia atsižvelgti į tai, kokie yra skirtingi teisiniai komponentai. Na, mano nuomonė, mes norime tęsti darbą tokia rink, linkme, kad būtų aiški pirmenybė tiek politinė, tiek teisinė prasme, kad reikia priimti bendrą sprendimą. Ir tai pradžia yra vertinimo mechanizmas. Tai jeigu toliau dirbsim šitą linkmę, aš manau, kad pasieksim rezultato. Bus atliktas politinis vertinimas, bet aišku, čia bus vėlgi tarp institucinis darbas. Ir, bet netgi tokiu atveju, manau, mes tikrai rasim sprendimą ir, ir pagerinsim dabartinę padėtį realiai. Tokia buvo pradinis ir baigtinis taškas. Jeigu mes nieko nepadarysim, tai nepasieksim kompromisą. Aš tikrai manau, kad jeigu atsižvelgsim praėjusius metus, aš tikrai matau, kad šitame dokumente yra didelis žingsnis į priekį. Taigi, dirbkim toliau, bent aš situaciją vertinu taip kol kas. Pasistengime ir padarykime viską, ką galime, taip pat ir laiko prasme, kad neatsiliktume nuo tvarkaraščio. O dabar žodis ponui. Ačiū, labadiena visiems. Pirmininkaujančios valstybės narės ir tarybos vardu norėčiau padėkoti parlamentui ir ypač pranešėjams už pateiktas rekomendacijas dėl Šengeno sienų valdymo paketo. Taigi norėčiau padėkoti ir poniai Weber, ir ponui Koelo. Ačiū, kad stengiatės surasti kompromistą. Ypač norėčiau padėkoti ponai Mansavisi už jo pristatymą ir už tai, kad paminėjo visą pirmininkaujančios valstybės narės pasiektą pažymą šio klausimo. Suprantama, kalbant apie parlamentą ir apie tarybą, yra tam tikrų dalykų, dėl kurių nesusi, nesutariama pažangos pasiekta. Pirmininkaujantį valstybę nariai nusiteikusi optimistiškai. bendradarbiaujama ir turėtume pasiekti kompromiso iki Kipro pirmininkavimo pabaigos. Šį ryt taryboje vyko susitikimas, aptarėme daug kompromisinių pasiūlymų. Mes taip pat susitikome su pranešėjais ir susitelkėme E, ties tuo klausimu, kad ir toliau reikia plėtoti šią diskusiją. Tikiuosi, kad jau kitą savaitę galėsime pasiekti susitarimų. Dar kartą ačiū pranešėjams, kad padarė viską, ko galima, kad būtų greičiau galima, kad būtų greičiau galima pasiekti šio kompromiso. Mes ir toliau dirbsime šiuo klausimu ir toliau dėsime pastangas. Toliau žodis nariams. Ponas Ensiu. Ačiū. Karlo ir Renata, mano kolegos, puikiai pristatė pateiktus pasiūlymus, norėčiau tik pabrėžti štai ką. Parlamentas jau padarė daug nuolaidų, kad būtų pasiektas šis kompromisas. Ir mes siekėme, kad šiuo kompromisu būtų sukurta papildoma vertė Europai. Deja, netrodo, kad ir taryba dėtų tiek pastangų, kad būtų pasiektas kompromisas. Dabar turime bendrą poziciją dėl Šengeno valdysenos ir kalbame vienu balsu ir tikimės, kad taryba supranta, kad parlamentas yra pasirengęs aptarti šios klausimus, tačiau yra tam tikrų klausimų, tam tikrų ribų, kurių peržengti negalime. Komisija Šengeno sistemos vertinimo procese turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį. Taip pat komisija turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį nustatydama e, sankcijas toms valstybėms narėms, kurios nesilaiko reikalavimų. Ir kad sienų kontrolės klausimai gali būti sprendžiami tik pasikonsultavus su visomis valstybėmis narėmis ir kaip paskutinė priemonė. Turime surasti visiems priimtiną sprendimą šiuo klausimu. O kalbant apie vertinimo priemonę ir sienų kodeksą, tai jungtys yra minimalus reikalavimas. Daugiau parlamentas to klausimu jokių nuolaidų nedarys. Ačiū pirmininkė. Taip pat visų pirma norėčiau padėkoti ir ponui Koeli, ir poniai Weber už jų nenulstamą darbą prie šių dokumentų ir už jų šios dienos pasisakymą. Taip pat norėčiau padėkoti ir ponui Enčiu. Ir taip norėčiau pritarti, kad yra parlamentui tam tikros ribos, kurių jis peržengti negali. Ir taip pat pritariu tam, kad buvo padarytas didelis darbas per paskutinį trišalį dialogą, pokalbį. Pirmininkaujantį valstybę narį padarė nedaug Komisija taip pat turėtų pasisakyti dėl sienų kontrolės įvedimo, o tarybos pasiūlymas per paskutinį trialogą tai lygus nuliui. Ir todėl, ponė Weber, visai suprantamai klausė, ar buvo verta visą tai pradėti, ar mes iš tikrųjų norime pagerinti dabartinę situaciją. Taigi ar norime pagerinti ar ne? Todėl linkime pirmininkaujančiam Kiprui visokiojopios sėkmės šiuo klausimu, tačiau dabar turime rimtų abejonių dėl to, kas kai bus šis klausimas išspręstas ateityje. Ačiū, ponė Fraunst. Einem schon im Traum äh, und man träumt. Ačiū, ponė Erst. Regis, kad visa koncepcija pagrįsta svajonėmis. Padarėme daug, bet situacija keičiasi net iš pradžių Mūsų frakcija teigia, kad galima siekti daugelio dalykų. Taisyklės yra geros, tačiau dabar susidurėme su problemu. Yra problemų tarp tarybos ir parlamento komisija kažkur tarp jų, o svarbiausias klausimas, ko norime pasiekti. Susitarėme, kad tokius sprendimus dėl pasienio kontrolės įvedimo reikia priimti visiems kartu. Negalima tokio sprendimo priimti tiesiog šiaip savo, dabar turiu galvoje Danijos situaciją. Būtent toks yra mūsų tikslas, būtent dėl to buvo susitarta ir parlamente, ir komisijoje. Taigi, tai yra nepriimtina. Šis straipsnis nepadės nieko pasiekti ir pritariu visoms šiandien išsakytoms kritinėms pastaboms. Kol kas nepasiekėme nieko naudingo. Tik patyrėme stresą. Gyvenu Čekijos ir Vokietijos pasienyje iš Čekijos Respublikos atvykstantys autobusai yra nuolat tikrinami ir taip pat tas pats vyksta ir prie Lenkijos sienos. O 70 straipsnis nepadės, mums reikalingos griežtesnės taisyklės, tokios taisyklės, kurias būtų praktikoje galima taikyti. Ir nepaisant to, kokie kompromisiniai pasiūlymai ar darybos rekomendacijos bus pateiktos. Nemanau, kad ko nors pasieksime. Jau vėluojame. Šį klausimą, sako pirmininkas, turėjome aptarti iki penktos valandos. Taigi, manyčiau, kad reikėtų vėl suteikti žodį pranešėjams, kad būtų galima uh, užbaigti šio klausimo svarstymą, galbūt būtų galima pateikti kitas rekomendacijas. Taigi, pranešėjai, jeigu norite, trumpai žodis jums. Ačiū pirmininkė, jau pasakiau viską, ką norėjau, tik e, vieną kitą pastabą. Kai tos nuostatos, kurios nurodytos naujoje priemonėje, dėl vidaus sienų. Jeigu būtų nelegaliai kontroliuojamos vidinės sienos, tai, mano nuomonė, toje teksto dalyje būtų siekiama daugiau nei yra dabar. Jeigu naujose nuostatose yra kokia nors papildoma vertė dėl informacijos teikimo, dėl e, galimybės tikrinti teisėtai atlikti tikrinimus tarp vidinių, vidinių sienų patikrinimus, tai tada mes kalbame apie patobulinimus. Tačiau nenoriu slėpti to, kad esama problemų, kurios jau buvo paminėtos, bet patobulinimai turėtų suteikti naujas galimybės, jeigu norime pasiekti kompromiso. Pirmininkė, mes šį klausimą aptarėme su pirmininkaujančiu Kipru ir iš esmės nutarėme kitą antradienį surenkti dar vieną trialogą remintis pateiktų tekstų. Taigi iš tiesų aptarsime tuos dalykus, kurie nurodyti dokumente ir žiūrėsime kitą savaitę, kaip toliau vystysi situacija. Ačiū pranešėjams. Ačiū ponui Manservisi. Dar norėčiau pridėti, pridurti prie to, ką sakė ponas Koelijo svarbu tai, kad gali būti pateikti konkretus pasiūlymai dėl konkrečių dalykų. Ir sprendimas bus priimamas įprasta tvarka. Taigi galbūt bus kalbama apie konkrečius dalykus, ką galima padaryti, ne tik apie problemas. Čia tik pabaigai. Ačiū, ponė Manservisi mes dar susitiksime aptardami prieglopščio dokumentų paketą, o dabar judėkime toliau. Prašyčiau jūsų dėmesio ir nedelsiant pereiname prie šešto darbo atvarkės ir septinto darbo atvarkės klausimų, tai yra bendros diskusijos. Tie, kurie esate salėje, galės dalyvauti bendrose diskusijose dėl šešto klausimo bendro finansavimo iš Europos pabėgėlių fondo, Europos gražinimo fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai normos padidinimo. Pirmininkas prašo tylos. Mm-hmm. Ir septintas darbo tvarkis klausimas - tai bendro finansavimo iš išorės sienų fondo normos padidinimas tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kuriuoms grėsia tokie sunkumai. Abiejose, abis, ponas Nils Torvals yra abiejų dokumentų pranešėjas. Taigi žodis bus suteiktas Nilsui Torvaldsui, o jeigu komisijos ir tarybos atstovai norėtų pasisakyti, tai prašyčiau trumpai, nes jau vėluojame svarstyti šios klausimus, pavėlavome per ilgai svarstėme pirmą klausimą, ankstesnį klausimą, taigi dabar žodis Nils Torvaldsui. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad visi dalyvaujantieji galėjo perskaityti mano pranešimų projektą ir norėčiau palaikymo dėl keleto priežasčių. Pirmiausiai žinote, kad ekonomikos krizė daro didelį poveikį e, valstybių narių finansiniai situacijai ir valstybės narys negali prisidėti prie finansavimo, kalbant apie projektus, kurie yra finansuojami iš šių keturių fondų. E, migracijos srautų valdymas yra labai svarbus ES Ir jeigu viena valstybė narė neįstengtų veiksmingai valdyti migracijos rautų, tai turėtų poveikiai ne tik tai valstybė nariai, bet ir daugeliu kitų valstybių narių. Taigi visos valstybės narės turi būti suinteresuotos, kad įsipareigojimai būtų vykdomi, nepaisant dėl sunkios finansinės valstybių narių situacijos. Ir mes matome, kad yra pradėta daug projektų, kurie negali būti užbaigti, jeigu bendro finansavimo norma nebus padidinta. Tai žinote, kad ir pabėgėlių stovyklos yra netinkamos ir techninė situacija, techninės sąlygos turi būti gerinamos. Ir vis dar valstybės narės turi stengti įgyvendinti visus uždavinius susijusius su migracijos srautų valdymo. Yra reikalavimai dėl bendro finansavimo ir kai kurios valstybės narės neįstengia e, to padaryti. Taigi e, norma turėtų būti padidinta, pritarėme komisijos pasiūlymui, kad tos valstybės narės, kurios prašė finansinės pagalbos, turėtų ją gauti. Šiuo metu kalbame tik apie šešias šalis, tai e, Graikija, Airija, Portugalija, Rumunija ir Latvija. Tie, kurie žinote, esate susipažinę su pasiūlymu, tai siekiama padidinti normą 20 procentinių punktų, kad Tai reiškia, kad finansavimas padidėtų 70 procentų įgyvendinant tuos projektus, kurie yra prioritetiniai, bus padidintas sanglaudos nu, finansavimo norma iš sanglaudos fondo 25, 95 procentais, bendro finansavimo norma turi būti padidinta, nepadidinant bendros sumos. Bendras, nac, bendri nacionaliniai signavimai turėtų likti nepakitę, o e, bendro finansavimo dalis turėtų būti sumažinta. Tai neturės jokio poveikio kitoms valstybėms narės. Dar norėčiau pritarti šiam pasiūlymui todėl, kad reikalinga suderinimas su kitais e, sanglaudos fondais, nes kalbame ir apie Žemės ūkio fondą, kaimos plėtrai, žuvininkystės fondą ir, ir kitus fondus. Būtina padidinti bendrą normat ir tai padaryti tik laikinai, neatsižvelgiant į 2014-2020 metų finansavimo laikotarpį. Taip pat labai svarbu veiksmingai kontroliuoti situaciją ir vertinti išteklių panaudojimą. Deja, kai kuriuose valstybėse narėse e, fondų lėšos panaudojamos neefektyviai, todėl reikalingas, reikalingas tikrinimas ir stebėsena. Reikalingas laikotarpio vidurio patikrinimas. Pabaigai norėčiau išsakyti rekomendaciją. Komisija turėtų patvirtinti šios pasiūlymus be pakeitimų. Leiskite pabrėžti, kad tai nereiškia, kad pakanka šiuo požiūriu tik uh, pritarti tam. Tai reikia padaryti ir per pasiūlytą laikotarpį. Ir reikia, kad tai padėtų valstybėms narėms įgyvendinti projektus toms valstybėms narėms, kurios patiria finansinių sunkumų. Sprendimai dėl šių pasiūlymų turi būti priimti greitai. Tikiuosi, kad komiteto nariai pritarė tam. Esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus ir pastabas. Ačiū. Dabar išklausykime komisiją ir tarybą. Pirmiausia, ponas Antuanas Savary, komisijos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariui ir pranešėjui už pranešimą, kuri atspindi komisijos pasiūlymą be pakeitimų. Taigi džiaugiuosi, kad galime pasveikinti šitą pranešimą ir mes neturim papildomų pastabų. Dėkuoju. And the, uh, the uh, Cyprus presidency. Žodis pirmininkaujančiam Kiprui. Ponas Argiropulų. Pone Argiropulų. Dėkuoju, ponė pirmininkė ir aš labai trumpai galiu pasakyti, e, 5 lapkričio jau pasieknėjau šiuo klausimu, pratęsiu savo mintį. Mes e, tikimės e, neužilgo gauti įgaliojimus e, trilogo daryboms, kurios turėtų prasidėti gruodžio viduryje, gauti tuos įgaliojimus nedelsiant, neužilgo, lauksime bendradarbiavimo su jumis siekiant sustarimų kuo galima greičiau. Dėkuoju. Dėkuoju. Pažiūrėkime, ar e, norėtų kas nors iš komiteto narių pasakyti ponas Papa Nikolau. Dėkuoju, pane pirmininkė, aš tik norėjau padėkoti pranešėjui už įžanginį žodį, ir už jo požiūrį. E, tie pakeitimai dėl dabar migracijos ir prieglopščio fondų taikymo yra reakcija į dabartinę krizę. Atsižvelgiama į tas valstybės, kurių poreikiai yra didesni ir į būtinybę e, taikyti būtinas priemonės, e, sprendžiant bendras Europos problemas e, labai smarkios krizės e, akivaizdoje. Ta krizė daro poveikį visiems mums, bet kai kurioms valstybėms narėms didesnį negu kitoms. Tai užtikrins tam tikrą europinį finansavimą. E, struktūriniuose fonduose, sanglaudos fonduose. Pranešėjas jau minėjo, kad e, tokia mintis jau yra įgyvendinta ir dabar reikia imtis e, priemonių užtikrinančių, kad valstybės narės tinkamai pasinaudotų tuo finansavimu. Mm. Komisarė Marstrom anksčiau yra minėjusi, kad šioje srityje finansavimo pakanka, bet valstybėms narėms kartais pritrūksta gebėjimų pasinaudoti tuo finansavimu. Taigi sveikino pranešėjo įžanginį žodį, aš tikrai atidžiai stebėsiu jo darbą, esu pateikęs ir pats pasiūlymų, aš labai tikiuosi, kad E, daugiau e, pakeitimų iš kolegų iš mano frakcijos nebebūtų, e, daugumai tokią mintį jau esu išsakęs. Tai būtina, kad neprarastume laiko dėrybose, posėdžiuose, trilogose ir kad galėtume sutarti, ko galima greičiau. Žinoma, taip pat noriu padėkoti ir komisijai, ir tarybai už jų pozicijas. Na, o tiems, kurie kiek abejoja dėl tokių nuostatų šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis. Tai e, visiems mums reikėtų prisiminti kiekvienu atveju, kad e, nors mes e, ir padidiname Europos indėlį, tai nereiškia, kad nėra tinkamos stebėsinos ir šių fondų panaudojimo įvertinimo yra daug priemonių, tame tarpe ir Graikijoje, iš kur esu pats. Priminsiu Jums, kad neseniai e, Graikijoje lankėsi mūsų komiteto delegacija, kur buvo pabrėžta, kad reikia kuo veiksmingiau, panaudoti tuos pinigus, kurie ateina iš Europinių fondų. Tad aš manau, kad e, šiais pakeitimais mes sukursime veiksmingą priemonę visoms toms e, šešioms šalims, kurios minimos pranešime. E, ir tai leiks mums pasiekti gerų rezultatų kitais metais, ne tik įsisavinant finansavimą, bet taip pat ir užtikrin, užtikrinant e, teigiamą pažangą migracijos ir prieglopščio srityje tose valstybėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo finansų krizės. Dėkoju, panė pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju, dėkoju ir pranešėjui. Apskritai nematome čia didesnių problemų, sutinkame su pranešimo tekstu, e, kol kas neturime jokių pakeitimų, bet norėčiau jums ir komisijai galbūt užduoti klausimų, kurie įneštų šiek tiek aiškumo. Norėčiau sužinoti, kurios valstybės narės e, gaus naudos iš tos didesnės bendro finansavimo normos ir kiek pinigų jos kol kas gauna, kiek prieinama yra finansavimo joms ir kiek jos yra įsisavinusios ir kiek jos prašo. Na ir dar vien, e, kita problema, e, tai matyti ne tik tai e, pinigų kiekiai, bet taip pat ir problemas susijusios su įsisavinimu, pavyzdžiui, Graikijoje. Tad kaip komisija užtikrins, kad įsisavinimo gebėjimai nebus problema ir biurokratinės E, kliūtys nebus problemas tose valstybėse narise, kurios prašys finansavimą iš tokių fondų. Kai kalbame apie bendro finansavimo normą, kuri siekia 95 procentus ar 100 procentų, tai reiškia, žinoma, kad komisijai tenka papildoma atsakomybė užtikrinant, kad tie pinigai bus tinkamai uh, leidžiami. Aš noriu paklausti komisijos, kaip jūs užtikrinsite, kad tinkamai įgyvendinsite tą kontroliuojančios institucijos vaidmenį ir kaip užtikrinsite, kad tie pinigai tikrai atneštų pridėtinę vertę, pavyzdžiui, kad pabėgėlių fondo pinigai tikrai būtų leidžiami pabėgėliams. Mes žinome, kad e, yra pranešimų iš nevyriausybinio organizacijų, kad praeitie ne visada taip yra buvę. Dabar grįžkime prie komisijos. Buvo iškelta keletas minčių, o po to e, vėl sutiksime žodį pranešiojai, ponui Torvalds. Taigi, reaguojant į ponios Keller klausimus atsakysiu į kai kurios klausimus, nes į visus sakyti nėra per, per labai daug laiko naudą gaunančių šalis. Tai šalis, kurios tikrai gaus naudą iš tos bendro finansavimo noros padidinimo, tai yra Graikija, Airija, Portugalija, Is, Rumunija, vis dėlto Rumunija. Ispanija taip pat pasinaudos, nes tai pasinaudos pagalbos mechanizmų per, ba, per bankų mechanizmą ir taip pat ateit, Vokietija ir Kipras. Taigi tos šalis, kurios gaus naudą, pasinaudodama šią nuostatą dėl klausimų, dėl to, kaip pagerinti įsavinimo gebėjimus. Sprendimas buvo priimtas todėl, kad šitos šalis patiria sunkumų ir jos negauna bendro finansavimo tam, kad imtųsi veiksmų. Kaip sakiau, įsavinimas tai jau nuėjo į antrąjį planą mūsų šitame sprendime. Ir svarbiausia, šitas sprendimas turės poveikį 2011-2012 mm, metų ir paskesniems metams. Mes nežinome apie, apie ateitį, mes žinome, kokios šalis gerai įsavina fondus, tai Ispanija ir kitos, ir mm, neturi įsavinimo problemų konkrečiais atvejais čia mm, Graikija tik tai, bet nebūtinai tai yra e, svarbu šiame, šiuo atveju, bet sprendimo pagrindas tai buvo padėti, paremti tas šalis bendro finansavimo pagalba, kuriuoms reikia pagalbos dabar ir uh, tiesiog sumažinti tą atotrukį. Dėl pabėgėlių fondo aš negaliu pasakyti nieko, nes aš nesu pabėgėlių fondo specialistas, negaliu jums atsakyti į šį klausimą. Manau, kad jums bus galima atsakyti raštu. Uh, Aš susisieksiu su kolegomga, kuris atsakingas už pabėgėlių fondų ir jis parengs būtent jums atsakymą. Jūs kalbėjote apie, vėlgi apie Graikiją, tai iš tikrųjų yra visa eilė priemonių, kurių imtasi gyvendinti, padėti, siekiant padėti Graikijai, e, norint pagerinti administracinės pajėgas ir yra grupė, komisijos grupė, kuri teikia pagalbą Graikijai, siekiant tiesiog supaprastinti administracinę procedūrą ir kai dėl mūsų fondo, tai pagerinti e, pačios institucijų galimybę priimti prieglaužio prašymus kaip galima greičiau, nes yra problemas susijęs su išraistų sienų apsaugos fondu, tai yra prašymas, pagalbos prašymas, kurį reikia išnagrinėti labai greitai, kad būtų galima imtis veiksmų, išlaikant e, fondo taisyklės nustatytus terminus. Ir dar paskutinis patiksinimas, kuris bus padidinti tos e, sumos, kurios skirtos šalims, bet e, tiesiog nebus e, pakeistas biudžetas, kuris skiriamas fondams. Dėkuoju. Dėkuoju komisijai. Stop. So if you... Pone Keller, labai skubame, jeigu turite ką pridurti, tai prašyčiau labai trumpai, kad dar suteiktume žodį ir pranešėjui. Ačiū. Mes kalbame apie pabėgėlių fondą ar visus fondus. Bet dabar konkrečiai aš klausiau tik apie pabėgėlių fondą ir pasienio fondą. Vengrija ir Latvija yra paminėtos aiškinamajame memorandume, bet negauna lėšų, ar ne? Vous êtes invité. Vous êtes... Prašom e, atsakyti. Uh, pamėginti padaryti tai kaip įmanoma gana greičiau. Latvija gavo paramą 12 metais, tai yra pagalbės mechanizmas ir ji dabar nedalyvauja programoje. Tai nereiškia, kad ji negaus daugiau, bet yra taisyklės, kurios reglamentuoja fondo naudojimą ir jos yra pakeistas. Taigi, aš kaip sakiau, nėra padintas biudžetas skirtamas, skiriamas šaliai, kurios pasinaudo šitą nuostatą. Uh, thank you, Chair. Yes. Uh... Ačiū pirmininkė. Dėl pirmojo klausimo. Kai perskaičiau šį dokumentą, man kilo toks pat klausimas kaip ponė Keller. Ir iš tikrųjų negalėčiau atsakyti visus klausimus. Galėčiau tik pateikti skaičius dėl tam tikrų programų įgyvendinimo, kad kai balsuosime komitete būtų aiškiau. Turbūt tai būtų pats svarbiausias dalykas. Ačiū už jūsų pastabas ir susisieksiu su visais šešėliniais pranešėjais. Ir manau, kad mes galėsime baigti laiku. Ačiū, ačiū už jūsų pastangas, už jūsų pastabas ir už pagėdavimą pridurti šį beitą, kad mes visi galėtume greičiau prieiti sprendimo. Norėčiau dar pasakyti, kad yra terminas, kada reikia pakei, pateikti pakeitimus. Ir tai yra 2012 m. lapkričio 29 d. 12 val. Ir tuomet mes balsuosime lybę gruodžio 17 arba 18 dieną ir plenarinėje sesijoje balsavimas numatytas kitų metų vasario mėnesį. Ačiū visiems. Dabar pereiname prie darbo tvarkės aštunto klausimo ir žodis poniai Makovei. Sistemos Eurodax sukūrimas siekiant palyginti pirštų anspaudus naują redakciją. Norėčiau priminti, kad turime apsvarstyti pakeitimus pateiktus dėl Eurodac. Pone Makovei spalio 11 dieną parengė pranešimą, buvo pateikta 162 pakeitimai ir bendras jų skaičius yra 182. Libe komitete balsuosime šiuo klausimu gruodžio 17-18 dieną, o po to prasidės dėrybos šiuo klausimu. Taigi suteikiu žodį pranešėjai, o po to išklausysime komiteto narių pastabas, taigi žodis poniai Makovei, prašau. Including access to law enforcement on a hit or not basis is part of the common uh, European Tai yra bendra Europos um, prieglapščio um, paketo dalis ir tai reikia pabaigti darbą iki 2012 pabaigos. Ir tai Siekime, kad dokumentų paketas būtų vienas ir kad būtų balsuojama kartu dėl, dėl visų klausimų. Dėkuoju kolegoms parengusiems šitą dokumentų paketą ir dėkuoju už pataisimus. Kai dėl pataisų, kai kurios pataistos e, siekia didesnių saugiklių e, Europol ir siekiant domeno apsaugos, aš esu pasirengus jiems pritarti, jeigu jie iš tikrųjų neblok, neužblokuos viso proceso ir kad nepadarys jo neįmanoma. Norėčiau pateikti keletą pakeitimų pavyzdžių, kurias aš pritariu. Tai e, sprendžiančiosios um, institucijos nepriklausomybė, taip pat skatinti ankstis išankstinės konsultacijas dėl bir, e, visų sistemos, kad jie atitiktų Eurodak, ar taip pat, kad įtraukti sąlygą, jog reikia e, įtraukti galimybę, kad e, potencialus teroristas atsiprašo prieglapščio bet iš kitos pusės negaliu pritarti pataisoms, kad taip pat mm, aš esu pasirengusi kompromisiniams pakeitimams ir mes jau tarėme su sekretorietu dėl, dėl šitų pataisų ir manau, kad jie bus parengti prieš susitikimus su, su šešėliniais pranešėjais šį ketvirtadienį. Taigi pasakyčiau, kad mes dirbsime konstruktyviai ir diskutuosime dėl šito dokumento paketo ir kad parlamentas galės teikti savo įsipareigojimus dėl e, prieglapščio pak dokumentų paketo ir e, taip pat parengtume bendrą e, statusą asmenims, kuriems buvo suteikta tarptautinė apsauga. Dėkuoju. Merci, je vais assister à une première là. <laughs> Remplacement. Na, aš pakeičiu pirmininką keletą minučių ir norėčiau e, suteikti žodį komisijai ir tarybai, ir jos dabar yra, ar norėtų pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija patikė savo pasiūlymą dėl e, Eurodak sistemos sukūrimo ir mes apie tai kalbėjome ankstesnėse susitikimuose siekiant užtikrinti saugiklius, kad bendra prieglobščio sistema būtų išlaikyta. Ir atitinkamai ir dėl to mes pritarėme kai kuriems pasiūlymams, kurie suteikia dėmesį į praktinius saugiklius, kurie apsaugo prieglobščio prašytojus ir komisija yra atvira pasiūlymams ir tikimės, kad kompromisinis tekstas bus parengtas, nebus tai sunku padaryti ir bus įtraukti kai kurie pasiūlymai, kurias pasiūlė parlamento nariai ir taip pat įtraukiant jau kai kurias pasiūlymus, jau e, dėl kurių susitarta e, su Koreper ir taryba 10 spalio. Taigi mes tikimės, kad e, tai turi atitikti E, taisyklės tada, kai yra įmami e, e, pirštas spaudai. Nereikia vien tik tai informuoti apie Dublino rezultatį, bet informuoti, kokia yra prieiga prie duomenų. Tai yra 129 pataisa yra mums priimtina. Tuo pačiu metu kyla susirūpinimą, kaip užtikrinti, kad išlaikyti įgyvendinamą Eurodax sistemą. Ir kaip įgyventi Dublino reglamentą. Ir dėl to yra kai kurie pasiūlymai, kuriems mes atitinka projekto dvastą, bet mes norėtume dar toliau dirbti su gerbiamais parlamento nariais ir svarstyti, ar šitos pasiūlymus galima, pataisas galima šitie pakeisti, kad jie atitiktų bendrą tikstą ir išlaikytume įgyvendinamą Eurodax sistemą. Toliau e, pasiūlymai, pakeitimų pasiūlymai, kurie nepatenka reglamento taikymo sritį, pavyzdžiui, pataisos 93-94 dėl e, prašymo. E, prieklačių prašymo, jeigu yra pažįsti pirštas e, e, spaudai ir jie negali būti perduoti į Eurodak. Tai nėra Eurodak reglamento dalis, bet tai yra mm, prieglašio prašymo direktyvos taikymas rytis. Ir 138-48 dėl finansavimo sprendžiačiai institucijai mūsų nuomonė taip pat nepatinka Eurodak reglamento taikymas ryčiai ir yra nepriimtinas pasiūlymas. Ir, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad žinoma, mes tikimės, kad parlamento nariai balsuos už e, šitą e, E, dokumentą ir tai bus tikrai reikalingas žingsnis į priekį, kaip mes jau apie tai esame kalbėję ir šiame kontekste kai kurios pataisos e, siekia pašalinti prieigą prie Eurodak ir mes tikrai prašome gerus, gerbimus narius nesilaikyti tokios skripties, nes tikrai bus su, tikrai problemų suderinant Eurodak sistemą ir dar daugiau tik, dabar tikrai reikia u, užpildyti tas spragas tarp, kalbant apie trečiosio, trečiųjų šalių piliečius ir siekiant išvengti nusikaltimų ir terorizmą ir mūsų, ir mes apie tai e, kalbėsime atinančiuose susitikimuose. Vėlgi mes esam pasirengę glūčiai bendradarbiauti su parlamento nariais tam, kad rastume tinkamą kompromisą, kaip įmanoma greičiau. Dėkuoju. The... Gerai, o dabar išklausykime e, pana Papagergijo, kaip pratstovą. Dėkoju. Dėkoju už skaiktą žodį. Dėkoju už bendradarbiavimą e, dėl bendrojus prieklupščio sistemos, mes ir toliau dirbsim. Mes e, išanalizavome parlamento pasiūlymus ir manome, kad trumpas, bet konstruktyvės darybas padės mums greitai priimti sprendimą tarp dviejų e, teisės aktų rengėjų. Mūsų nuomonė galima e, pataisas su, pasiūlymus sugrupuoti į tris dalis. Tai yra siekiant e, e atmesti, prie, atimti prieigą. Ne, teisėsaugos institucijoms ir e, aš suprantu, kad jie tokie yra vargu ar su, pasiūlymai vargu ar suderinami su tarybos pozicija. E, todėl prašytume su jais nesutikti, to jau antra kategorija, tai yra pasiūlymai, kurie didina garantijas ir stiprina garantijas, tai yra prieiga prie duomenų bazių teisės saugos institucijoms ir jo, vėlgi dėl to galime vykdyti ir šalies darybas ir vėlgi esu įsitikinęs, kad dėl to pasieksime sutarimą greitai ir trečioji kategorija. Tai techniniai pasiūlymai ir kai kuriais atvejais jie jau pateko į tarybos tekstą, kuris yra paskesnis negu komisijos tekstas, kuriuo jūs, jūs rėmėte savo darbę ir vėlgi manau, kad galime tai išspręsti techninėme lygmenyje. Vėlgi noriu pabrėžti, kad data, kada reikia baigti e, šitas darybas, e, reikia užbaigti iš metų pabaigos. Ir e, reikia tiesiog rasti bendrą sutarimą dėl tarp teisės aktų rengėjų ir mes gerbėm parlamento teisinė nepriklausomybė ir taip pat atsižvelgiam į tą didelę pažangą, kurią um, padaryti rengiant kitus instrumentus, kitas priemonės. Mes išaiškiname, kokiais, e, su kokiais sustinkumais mes susidurėme. Taryba tikrai būtų dėkinga Libijai komitetui, jeigu jūs surengtumėte susitikimą dėl orientacinių diskusijų, galbūt per Strasbūro plenarinę sesiją. Šitą galimybę leistų iš karto pradėti dėrybas dėl trijų, ties, tarp trijų teisės aktų rengėjų ir padėtų parengti dokumentą iki, iki termino. Aš manau, kad čia tik reikia geros valios iš abiejų institucijų ir tai padės pabaigti, parengti dokumentą iki numatyto, iki numatyto termino. Hmm? Tvarka. Dabar keletas narių, kurie norėtų pasisakyti. Pirmoji ponė Zybel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. De... Klodas Moras, mano kolega, kuris atsako už šią sritį, nedalyvauja posėdėje dėje, tad aš labai trumpai pateiksiu mūsų frakcijos poziciją. Pradėsiu nuo keletos e, pakeitimų projektų. E, e, mes manytume, kad pailginti laiko terminai, kuriuos mes siūlome, yra tikrai būtini, kad Europos parlamentas turėtų pakankamai laiko padirbėti su šiuo dokumentu. Parlamentas turi turėti tokio laiko, e, aptariant dokumentą, kuris gali esmingai įtakoti pagrindinės žmonių teisės. E, mūsų analizė rodo, kad iš tikrųjų vienas klausimas tai yra teisės saugos institucijų prieiga prie Eurodac yra esmingai svarbus. Jeigu būtų tokia prieiga suteikta, tai keltų keletą būkštavimų ir aš e, paminėsiu kai kuriuos iš jų, kai kurias iš tų problemų, pavyzdžiui, dėl duomenų perdavimo trečiosiams šalims ir dėl tų garantijų prieglapščio prašytojams dėl to, kas gali atsitikti su jų duomenimis. Tas sąrašas e, toli gražu nėra baigtinis. Vis tik manytume, kad yra daug erdvės siekti kompromisų ir manytume, kad taip ir atsitiks. Toliau, pereitais metais e, lybė koordinatoriai sutarė dėl tam tikro darbų grafiko ir mūsų frakcija tam grafikui pritarė e, Tik tai šią savaitę įvyko koordinatorių posėdis, todėl mes manytume, kad būtina turėti pakankamai laiko, jeigu norime tikrai išanalizuoti pateiktus pakeitimus. Okay. Yes? If I can have, uh... A... Pone Keller. Mes. Uh, bendruosius būkštojimus keletą kartų e, esame pateikę, bet aš dar kartą pakartosiu, kad e, Teisėsaugos institucijų prieigos proporcingumas ir būtinybė tokią prieigą turėti nėra pakankamai pagrystas. E, Europos duomenų apsaugos pareigūnas taip pat pritarė tokiai nuomonėje. Junktinių tautų pabėbi, pa, pabėgėlių reikalų institucija taip pat e, pabrėžė, kad reikia atidžiai išanalizuoti būtinybę turėti tokią prieigą teisės saugos institucijoms. Taip pat galėčiau paminėti visą virtinę kitų rekomendacijų, kurios nurodo, kad prieglapšio prašytojai, kaip ypatingai pažeidžiama grupė, e, gali patirti tam tikrą stigmatizavimo grėsmę. Ir aš labai e, tikiuosi, kad tie, kurie turi sukaupę patirties, e, dirbdami su prieglapščio prašytojais, atsižvelgs e, į tokius dalykus. E, siūlomas tekstas, e, pavyzdžiui, neišsprendžia problemos, kuri kyla tada, kai duomenų bazėse jau yra tam tikri duomenys apie prieglopščio prašytojus ir neaišku, kas su tais duomenimis gali atsitikti jungtinių tautų atstovai taip pat pabrėžia, kad duomenys, dėl kurių gaunamas teigiamas rezultatas, taip pat gali būti perduodami trečiosiam šalims, tuo tarpu Taip neturėtų būti, apie tai kalbėjome ir anksčiau, bet jokios išvados ar sprendimo čia nesame priėmę, nes kalbame tik tai komisijo, apie komisijos pateiktą pirminį tekstą, kuriame problema nesprendžiama. Toliau, pirmininkaujantį valstybę pabrėžė, kad gali, atsitik, e, gali kilti sunkumų, jeigu mes nepaskubinsime savo darbo, kad susitarti dėl šio dokumento iki metų pabaigos nepavyks. Man atrodo, jeigu teisingai prisimenu, kad e, komisijos narė Malstrom e, yra pasisakiusi, kad sprendimai dėl bendros Europinės prieglopščio sistemos bus priimti ne anksčiau kaip sausio mėnesį. Toliau, kalbant apie galimus kompromisus, jeigu komisija yra nusiteikusi e, pripažinti stipresnių apsaugos nuostatų reikalingumą, to mes galime pasiekti. E, pavyzdžiui, e, numatytas posėdis ketvirtadienį, tuo tarpu aš e, planuoju sustikti su savo rinkėjais ketvirtadienį, tikrai negaliu nuvilti jų. Gerai būtų, kad tie kompromisai būtų pateikti vėliausiai jau trečiadienį, nes mūsų pasiūlymai jau seniai pateikti. Būtų negerai, jeigu tie kompromisai atsirastų paskutinę minutę. Iš esmės tiek norėjau pasakyti, raginčiau jūs pamastyti, ar nereikėtų patobulinti šito dokumentą, kuris kelia didelių klausimų dėl mūsų duomenų apsaugos politikos, dėl e, labiausiai pažeidžiamų grupių apsaugos. Uh, ir ar iš tikrųjų, ar suteikdami prieigą e, teisėsaugos institucijoms mes tikrai e, sugebėsime užkirsti kelią tokiems sunkiems nusikaltimams kaip terorizmas. Ponas Torvald. Dėkoju. E, gaila, kad e, Sara Latford e, šiandien nekaip jaučiasi ir negali dalyvauti posėdėje, kiti nariai regis irgi šiek tiek negaloja, bet čia jau kitas klausimas. Tad e, tik tai keletas pastabėlių iš mano pusės. E, e, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliekamą darbą. Tikimės, kad balsuojant lybę mes pasieksime gerą rezultatą, taip pat ir balsuojant plenarinėme. Uh, posėdėje e, priimtume daugumą e, pateiktų pakeitimų, išskyrus gal 11 ir 14. Esu pateikusi savų pakeitimų, kurių tikslas sustiprinti asmenų apsaugą. E, reikia apsvarstyti reikiamybę, numatyti didesnius saugiklius negu kad pirminėme komisijos pasiūlyme. E, mes išplėtėme asmenų, kuriems taikoma direktyva kategorijų skaičių. E, pavyzdžiui, kai e, asmenys valstybėje narėje atsiduria pasienio regione neteisėtai ir jeigu policija turi pagrindo manyti, kad atsižvelgiant į aplinkybės e, ir į saugumo, a, e, saugumai keliamą e, riziką, a, reikėtų atsižvelgti į konkrečius a, pagrindus šią direktyvai taikyti. E, šitas tekstas e, neturės labai didelis įtakas valstybėms narėms, kadangi jos bet kuriuo atveju pirmiausia kreipiasi į savo nacionalinės duomenų bazės. Vis tik tai galvojame, kad e, teisėkuros darbas šioje srityje europinių lygmenių yra teisingas sprendimas ir galbūt tai galėtų paskatinti valstybės narės e, pažvelgti į savo teisėkuros procesą. Kalbėtojas taip pat atsiprašo vertėjų, nes skaitė labai greitai. Pirmininkas. Jeigu dar kas nors norėtų sureaguoti, prašau, labai glaustai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos nuomonė e, visų pirma, teisės saugos e, institucijų prieiga yra būtent šio pasiūlymo tikslas, tad mes negalėtume priimti jokių pakeitimų, kurie tam užkirstų kelią. Dabar dėl latentinių atspaudų e, nusikaltimo vietoje panaudojimas yra esmingai svarbus kalbant apie ponios Keller pastabas dėl proporcingumo, tai iš tikrųjų svarbiausia yra patikrinti, kokie, kokias nuostatos yra iš tikrųjų proporcingos. Nes eina kalba apie kovą su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Ir tik tai tais nusikaltimais. Ir antra vertus, Mes visada sakėme, kad norėtume, kai kalbama apie duomenų apsaugą, kad e, šitas dokumentas e, turėtų šimtų procentų atitikti tas nuostatas. E, tik tai visiškai išskirtiniais atvejais duomenys turėtų būti perduodami trečiosiam šalims E, pasikeitimas duomenimis turėtų būti absoliučiai ribotas e, ir šiandien mes kalbame visų pirma apie pasikeitimą duomenimis tarp valstybių narių. E, tad tas dalykas turėtų vykti tik tai Europinėje sąrangoje ir su dar griežtesniais saugikliais. Um, Mes manytume, kad sustarti dėl dokumento reikėtų kuo galint greičiau, šią prasme pritarčiau tarybai, bet jeigu tai vyktų sausio mėnesį, tai mus taip pat tenkintų dėl stigmatizavimo, apie tai ankstesniuose pos, posėdžiuose nekartą diskutavome. Ir aš tik tai atkreipčiau jūsų dėmesį į tai, kad e, e pasiūlyme yra nuostata dėl e, dokumento veikimo įvertinimo praėjus kažkuriam laikui ir tada galima bus daryti išvadas dėl stigmatizavimo. Uh, Ačiū labai trumpai. Keletą dalyką norėčiau pasakyti. Šiame dokumente nieko naujo, jau dviejai metai, kaip jis parengtas. Ir sakyčiau, šiek tiek su juo elgiamasi buvo kaip su įkaitu, kalbant apie kitus dokumentus. Sausio mėnesį mes dirbsime su visais trimis, su Dublino procedūra ir Eurodok. Šešėliniai pranešėjai buvo susitikę du kartus. Pirmiausiai aptarėme tvarkaraštį, o po to e, išklausėme komisijos ir tarybos pristatymų ir komisija norėjau žinoti, kaip visą tai veiks praktikoje. Trečia, reikalinga pusiausvėra, pasisakyčiau už ją, jeigu norime kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais ir jeigu norime apsaugoti asmenų teises bei jų duomenis, mums reikalinga ši pusiausvyra ir tikrai neturėtume remti nei vienos, nei kitos pusės labiau šiame dokumento projekte nėra pakankamai garantijų, daugiau jų yra pateikta pakeitimuose. Komisija ir taryba yra tos pačios nuomonės. Ketvirta, pritariu tarybos pasiūlymui ir matau, kad ir komisija tam pritarė dėl to, kad būtų galima dėl šio dokumento balsuoti anksčiau. Dar kartą norėčiau pakartoti, tai ne naujas dokumentas, jau dviejus metus jį aptarinėjame. Dėl šešėlinių pranešėjų susitikimo ketvirtadienį. Atsiprašau, kad kai kurie kolegos negalės dalyvauti, aš taip pat negalėsiu vykti į pasirinkėjus, turėsiu likti čia, nes bus aptariamas šis dokumentas. Uh, kompromisinis pasiūlymas jums bus nusiustas kuo greičiau, kai tik bus parengtas. Tikiuosi, kad galėsite dirbti anglų kalbą. Ačiū. O dabar laikas e, pranešti išklausius pranešėjos ponios Makovei, kad šiuo klausimu, kaip jau minėjau, bus balsuojama gruodžio 17 arba 18 dieną per kitą Libe komiteto posėdį. Taigi, jeigu daugiau nėra norinčiųjų pasisakyti dėl šio klausimo, tai pereikime prie paskutinio Libe popietinio posėdžio klausimo. Ir tai yra devintas klausimas - tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narise būtiniausi reikalavimai - nauja redakcija. O pranešėja yra ponia Silvigijom. Ji yra pranešėja dėl prieglopšio procedūrų direktyvos ir pristatys mums situaciją dėl keturių trišalių dėrybų, kurios jau įvyko. Po to suteiksime žodį komisijai, tarybai ir šiuo klausimu ir pabaigsime mūsų šios dienos, mūsų darbo grupės posėdį o vėliau darbo grupė dar dirb šio klausimu. Pone Gijam. Dėkuoju, pradedame laiku. E, kalbama apie e, tai, kad reikia pertikti informaciją kolegoms, kurie dar čia yra. Ir aišku, nenuostabu. Taip pat reikia patikti informaciją komisijai ir, ir tarybai. Taigi, kas vyksta dėl procedūrų direktyvos? Na, turiu pasakyti, kad šitas tekstas yra labai sudėtingas, labai ilgas ir reikia tikrai pasveikinti tą pažangą diskusijose. Aš esu įsitikinusi, kad tikrai mes rasime instituciją, kuris bus patinkamas visoms trims institucijams, institucijams ir aš tai atsižvelgiu savo pasiūlymus. Yra trys trišalės dėrybos. E, e, ketvirtosios dėrybos, penktosios dėrybos bus gruodžio pradžioje. Tai ilgas dėrybos ir tikiuosi, kad e, šeštas, šitas susitikimas jau bus paskutinis, baig, baigtinis. Bet e, reikia, aišku, mes e, tikrai turim sutarti, kad parlamentas yra vienas iš, iš autorių ir mes tikrai nustatome ribas ir nustatome savo siekius. Aš norėčiau trumpai priminti, kokio požiūrio laikėsi parlamentas nuo pat diskusijų pradžios. Mūsų požiūris dėl šitų trijų svarbiausių klausimų tai yra rasti bendrą pusiausvyrą ir būtent čia ta bendra pusiausvyrą mums leisti, leisti įvesti suderintą procedūrą, teisingą ir veiksmingą procedūrą. Ir paremti šitą e, strategiją mes iš pradžių čia pasirėmėme keturis punktus, tai yra teisė, e, veiksmingumas, kokybė ir vertinimas. Ir kiekviena iš šių, šių ašių parlamentas yra įsitikinęs, kad bus tinkama pusiausvyrą tarp jų čia be jokių e, klausimą, aišku, kai, kai ką mes prarasim, kai ką laimėsim, bet kad bendra pusiausvyrą bus iš, išlaikyta. Toliau mes turim, aišku, parengti šitą tekstą, na, ryšlų tekstą ir siekti pagerinti pagrindinės svarbiausias nuostatas. Ir toliau e, mes kol kas diskusijos nebuvo labai aiškios, Šitą, tie labai yra jautrus klausimai ir aišku yra tam tikros ribos ir kelia susirūpinimą kai kurie klausimai. Tai pavyzdžiui, dėl vieno ir kito straipsnio aš turiu pasakyti, kad mes tikrai norim rasti, pasiekti pusiausvyrą ir dėl to dirbame ir siekiame, siekiame pažangos. Taip pat per paskutinės trišalės darybas parlamentas reikalauja, kad būtų pasinaudojęs savo skirtą veiksmų laisvę ir buvo kalbam apie svarbiausius sunkumus darybose. Aš paminėsiu kai ką. Pirmiausias sunkumas tai yra mokymo klausimas, tai yra personalo mokymai, tai yra sulaikymo įstaigų personalas ir ypač pabrėžiama, kad reikia vykdyti mokymus ir kitų institucijų darbuotojams. Tai aišku, tikrai labai sunkus klausimas, bet mums mokymų klausimas yra labai svarbus. Antras dalykas, tai vėlgi aptarti tas nuostatas, kurios leistų valstybėms narėms imtis priemonių, jeigu yra neaiški, e, neaiški e, prieglobščio prašytojo kilmės šalis. Ir vėlgi yra tam tikras netikrumas ir čia reikia parengti tinkamas formuluotės toliau e, domenų registravimas ir prieklašių prašymų registravimas, jeigu sprendžiačio institucija kokiu būdu siekia įregistruoti duomenis. Toliau e, nukreipimai nuo procedūros išimtis, e, ypač dėl nelydimų nepilnamečių ir dėl jautrių, dėl pažydžiamų asmenų, kuriems reikia taikyti ypatingą procedūrą. Tai yra keturi sunkiausi punktai, dėl kurių nesutarė nei taryba, nei komisija ir čia mes dirbam ties šiais klausimais. Taigi, Tai yra pragmatinis, pragmatiškas požiūris, bet aš tikrai noriu, kad viskas būtų parengta tinkamai. Ir vėlgi aš kartuoju, jeigu mes, ne, mes turim pasiekti bendrą pusiausvyrą ir labai norėčiau, kad pirmininkaujanti šalis pasisakytų labai aiškiai, kad reikia pasiekti bendrą požiūrį ir pasiekti bendrą pusiausvyrą visame tekste. O jeigu ne, tai būtų labai gaila visiems, tikrai būtų gaila pranešėjų darbo, kaip ponė Malstrom, aišku, bet mes norime tęsti darybas ir atsižvelgti į visų interesus. Dėkuoju apie tai, kad jūs nustatėte padėtį, dabartinę padėtį, o dabar išgirstime komisiją. E, žodis Matijas L. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už konstruktyvų požiūrį ir tai leido mums daryti nemenką pažangą nuo rugsėjo mėnesio. E, kai diskusijos pasidėjo, mes išsiaiškinome ir pasiekėme preliminarų kompromisą daugeliu daugumo klausimų ir kaip panegijoms sakė. Ir, e, ir svarbiausi, sunkiausi klausimai tame e, prieklašio pakete. Visiškai sutinku, kad e, pabaiga, kad diskusijų tai pabaigoje tikrai reikia rasti bendrą pusiausvyrą, o kadangi dar yra daug neišspręstų problemų, reikia parengti dokumentų paketą dėl paskutinių klausimų, kurie dar neišspręsti. Ir ponė Gijom jų vis išsamei ir detaliai išsakė, aš nereičiau kartuotis e, taryba aišku, dėl e, klausimai yra dėl prašymų padėkimo, dėl jų atsėmimo, o kai dėl komisijos ypatingai svarbu rasti kompromisą tarp to, kaip apsaugoti nelydimus nepilnamečius ir kankinimo aukas. Vėlgi pranešė apie tai minėjo. Tuo pačiu metu komisija yra pasirengusi padėti ir pasiekti tinkamą kompromisą dėl kitų svarbių klausimų tam, kad galiausiai būtų E, pasiektas bendras sutarimas, ponė pirmininkė, ir šitas dokumentų paketas bus svarstamas 11 susitikimų ir todėl aš daugiau nebekalbėsiu. Dėkoju. E, Kipras, pirmininkaujantis Kipras, ponės Papageorgijo. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip ponė pranešėjų sakė, dėrybos dėl šios direktyvos vyksta ir e, kaip sutinku, kad yra labai sudėtingos, tai yra labai svarbus dokumentas dėl prieklapščio. Dėrybos e, daug pažengė prieki nuo rugsėjo mėnesio, dabar pradėjome paskutinį etapą. Akivaizdu, kad e, šito galutinio kompromiso elementai jau įsikūnyje ir mes esame įsitikinimės, pritarėme pranešėjai, kad sudarimą galima jų pasiekti. Ir norėčiau pabrėžti, kad tarybos nuomonė galutinėme tekste turėtų iš, išlikti procedūros, kurias teisingos e, prašytojams, tačiau jos turi būti bendros visose valstybėse narėse ir reikėtų atsižvelgti į skirtingas nacionalinės teisės sistemas ir vengti nereikalingos administracinės naštos ir leisti valstybėms narėms nustatyti, kad yra piknaudžiaujama aš tik tai bus, dėl susitikimas aš norėčiau pakartoti, kad taryba ir pininkaujantį valstybė yra pasirengusios dirbti visą laiką ir dar daugiau kartu su parlamentu tam, kad pasiektume tikslą ir parengtume dokumentą iki metų pabaigos. Mes esame pasirengę bendradarbiauti su pranešėju ir, ir, ir parlamentu. Dėkuoju Kiprui. Taigi yra visa eilė vykstančių trišalių dėrybų ir jos e, turi vykti labai greitai. O dabar vėl suteikiu žodį poniai Jom, jeigu jūs norėtume patikti savo išvadas. Na, darbo grupė šiek tiek vėliau apsvarstys visus šitos klausimus, mes pateiksim išvadas dėl viso teksto. Taigi tiek ir dabar uh, Aš norėčiau užbaigti šitą sesiją, tik pateikdamas pranešimą e, mūsų kolegos Klod Moralės vardu, kuris e, globoja parodą dėl domenų apsaugos e, Europos Sąjungoje ir jos poveikia pagrindinėms teisėms, bet darbiaudamas pagrindinių teisų agentūrą. Ji vyksta nuo 18.30, tai jau prasidės už keletų minučių. Ir vyks, šitas renginys vyks norėčiau pasakyti, kad ši, kad bus prieimimas ir prie pagrindinių teisų agentūros, taigi kaip įgyventinti teisingumą krizės laikais. O jeigu norėtumėte išsamiau detalių, tai susisiekite su Planokon moralės, moralės tarnyba. Toliau yra dėl e, susitikimas dėl prieklapščių, bet tik tai tiems, kurie dalyvauja grupės darbe. Dėkoju, o rytoj darbą pradėsime 9 valandą. E, susitikime su Jūri komitetu. Dėkuoju, iki susitikimo rytoj. Mr. Chair, are, do you have your speaking notes here?